So, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir beginnen? Taigi, mėly kolegos, galime pradėti savo darbą. Mes dabar nagrinėsime 16 darbo tvarkės punktą. Čia kalbame apie energijos rinkos vientisumą ir skaidrumą. Kaip ir visos kitos temos, tai yra taip pat svarbi tema. Ir už šį pranešimą atsakingas yra kurį mes e, šį e, pranešimą e, mes bandysime skubiau aptarti. Tai būtent už šį pranešimą yra atsakingas yra ponas Hazimarkakis, kuriam tu esi žodį. Iš... Ačiū, panė pirmininkė. Čia mes kalbame apie remit. Tai yra reglamentas dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo. Tai yra būtent sandrumpa angliška. Ir tai čia kalbama apie tai, kad mes e, reglamentuotume e, finansų produktus, kurie yra susijęs su energetikos rinkomis. Tai būtent tai yra specialus tam tikras reglamentavimas jiems finansų produktams. Taigi būtent mes turime mm, atsižvelgti šias finansų rinkas visiškai kitaip negu anksčiau, čia kaip panas e, Gabras ir sakė, jau minėta, 2003 metais e, buvo e, parengta piknaudžiavimo rinkomis direktyva ir ten buvo aptarta jau ši tema. Tačiau bet kokiu atveju dabar mes kalbame apie energetikos rinkos produktus ir jiems taikomus finansų produktus. Ir akivaizdu, čia mes e, sutarėme su pono Atingeriu, kuris e, kaip komisijos narys apsilankys ir mūsų posėdėje. E, tai e, būtent, kad mums reikia tam tikrų priemonių ir nu, tos priemonės tai ir bus šitas remit reglamentas. Yra MIFID, yra EMIA, tai yra, yra įvairios reguliavimo priemonės, kurios reguliuoja būtent šios finansų produktus, tačiau yra ir tam tikrų spragų. Yra tam tikrų neužpildytų vietų, mes norime užpildyti tas e, vietas, e, būtent, kad nebūtų jomis piknaudžiaujama šito remit reglamentu. Taip, čia būtent kalbant apie išvesnius finansinius produktus, e, kaip pavyzdžiui, siekiama užtikrinti šių finansinių produktų kainas, būtent pasinaudojant tam tikromis rinkomis arba tam tikromis priemonės. Mes norime iš esmės taikyti tas pačias sąlygas kaip ir bankams, tiems finansų produktams. Čia kalbama apie visų pirma apie kapitalo įnašus, apie akcijas, kokie kriterijai turi būti nustatyti bankams. Ir šiuo atveju mes apsiribojame finansų produktais, kurie yra susiję arba susijęti per tam tikrus sandorius su energetikos produktais, su dujomis, pavyzdžiui, arba elektros energija. Mes norime e, šiuo atveju atkreipti dėmesį į elektros energijos tinklus, nes, e, kaip jau kalbėjau su šešėliniais pranešėjais, e, čia jeigu mes pažvelgtume, sakykime, į ankstesnį sumanimą, kad mes turėjome sužvelgti, sakykime, į anglijas ir dujų arba naftos rinkas, tačiau reikia e, šį požiūrį išplėsti. Kitas dalykas, tai reikia atkreipti didesnį dėmesį į anglės dvideginį, nes čia e, kalbama apie e, prekybą taršos leidimais ir po ilgesnių pokalbių su komisija, kurie atstovavo trys generaliniai direktoratai, tai E, rinkos klimato ir energetikos, mes turėjome surasti tam tikrą formulę. E, šiuo atveju nuspręsta, kad e, bus pasiliekam prieš to apivartinių taršos leidimų, nes vis dėlto tai yra pasteisnės produktas. Ir uh, E, šiuo atveju e, tik tai bus papildoma, e, papildomas reguliavimas vykdomas, tai yra energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, ACER, būtent atidžiau panagrinės šios apivartinius taršos leidimus ir prekybą jais. Taip pat šitą ACER agentūra ateityje stebės sandorius kurie yra susiję su elektros energija ir su dujomis. Ir jai bus pranešinėjama, teikiama informacija apie šios sandorius. E, būtent tai bus e, e, stebimas tokios finansinės transakcijos arba sandoriai, kurie yra, nėra vykdomi per biržą Ir e, čia mes atsižvelgiame į valstybių narių e, tinkamą patirtį, nes Vokietija, pavyzdžiui, yra tinkama institucija, kuri būtent ir stebi e, rinkos, finansų rinkos, kurie yra susijusi su energetikos rinka veikla. Čia bus renkama informacija apie sandorius ir ši informacija bus sutelkama į vieną duomenų bazę, mūsų analizuojama Ir e, būtent bus atkreipimas dėmesys, kad, sakykime, būtų taikomas e, e, tam tikros reguliavimo priemonės, tačiau jos turėtų būti nepernelyg griežtos ir nepernelyg didelis, kad nebūtų papildoma našta sudaroma mažos vidurinėms, vidurinėms įmonėms. Ir kitas dalykas, tai duomenų apsauga bus sugriešinta ir jos bus labiau paaišoma. Visų pirma, čia bus e, į techninius klausimus susižvelgiama, nes e, programinės įrangos klausimas turi būti išspręstas e, ir kaip bus publikuojami šie duomenys. Ir šie duomenys, jautrus duomenys, bus publikuojami subendrinti. Taigi, kitas dalykas, ką apims šitas reglamentas. Ir e, keliant klausimą, ar visi rinkos dalyviai turėtų būti apriepiami e, šio reglamento taikymos ryties, aš sakyčiau, kad mes turėtume taikyti dėminimis taisyklę ir iki tam tikrų dydžio rinkos dalyviai neturėtų būti įtraukiami į taikymos rytį šio reglamento. E, iš esmės mes nenorėtume konkretaus skaičiaus, kuris e, būtent ir apibrėžtų šitą dėmenimis taisyklės taikymo pradžią. E, nes dar kol kas per anksti tyrimą ne visi atlikti. Ir aš e, norėčiau palikti čia komisijos dispozicijai būtent nustatyti šią dėmenimis taisyklę, nuo kada, pavyzdžiui, rinkos dalyviai nėra priepiami reglamento taikymos ryties. Taigi e, čia dabar reikia pirmiausia išsiaiškinti, kai kokia parlamento nuomonė bus dėl šio reglamento tarybos nuomonė. Kaip aš supratau, yra tam tikras sustarimo memorandumas, parengtas, e, kuris cirkuliuoja tarp institucijų, e, kaip pavyzdžiui būtų taikomi tie deleguotieji teisės aktai. Tai būtent ir ten yra apibriešta kas yra deleguoti teisės aktai, kaip jie apibrėžiami, kada jie taikomi. Ir čia mes matysime tos deleguotos teisės aktus minimus ir pakeitimuose. Tai kas tiks, jeigu rinkos dalyviai, kurie jau peržengia deminimis taisyklės ribą, siunčia savo duomenis į regioninę arba nacionalinę instituciją arba tiesiai į Liublianą, į centrinę būstinę agentūros ir, pavyzdžiui, yra piknaužiaujama rinka, kaip nustatoma. Tokiu atveju ACER, šią agentūrą, iš e, savo įtarimą paskelbė nacionalinį reguliavimo institucijai. Tokiu atveju akivaizdu, kad nacionalinė institucija yra būtent pirmasis kontaktinis taškas, kuriam reikia pranešti tokią informaciją. Ir čia visų pirma reikia veikti pagal susitarimo principą ir remintis e, nacionaliniais teisės aktais E, nes e, e, būtent ne kiekviena reguliavimo institucija turi atitinkamų priemonių, kaip galima nubausti, pavyzdžiui, tą rinkos dalyvį, kuris piknaudžiauja savo padėtimi. Čia galbūt galima kreiptis, sakykime, dar ir į kartelinių susitarimų institucija, tiksliau kovos su kartelėmis susitarimais institucija. Ir čia tokiu atveju reiktų nustatyti, pavyzdžiui, suderintas bausmes kad būtų tam tikras e, bausmių lygis, nes pavyzdžiui, e, piknaudžiaujantis rinka, rinkos dalyviai gali e, persikelti į tas valstybės narės, kur sankcijos yra mažiausios. Kad to išvengtume, tam reikia suderintų sankcijų visose valstybėse narėse. Aš jau kalbėjau apie apibrieštis Apiruoštis yra atnaujintos, jos yra sumodernintos e, pasiūlyme. Ir aš sakyčiau, kad iš tikrųjų komisijos pasiūlymas tikrai buvo aukšto lygio. Jis tikrai puikus. E, ir čia kalbam apie tai, kad būtų kuo labiau reaguojama į aktualius įvykius arba į naujausius pokyčius. Kitas dalykas yra e, licencijavimo klausimas. Kaip apibrėžiamas, pavyzdžiui, yra kiekvienas rinkos dalys, ar, dalyvis, ar jisai turi būti licencijuojamas? Ir čia, kai mes kalbėjome su šelniais pranešėjais, ar jis turi būti tik tai registruojamas? Taryboje taip pat yra įvairių nuomonių šio klausimo. Yra grupė tarybos narių, kurie nenori licencijavo, nori tik tai registruoti rinkos dalyvius. Čia iš esmės iš esmės nacionalinės institucijos norėtų e, galbūt daugiau e, mm, oficialaus registravimo, o ne licencijavimo. Tačiau šitą klausimą reikia spręsti. Kitas dalykas. Dar yra na, kitos šalis e, už ES ribų. Tai būtent, kurių vykdoma veikla ES E, įmonių. Tai būtent Norvegija, Šveicarija. Čia e, Norvegija, žinoma, paminėta yra konkrečioje vietoje ir atskirai, o Šveicarija nėra apriepiama šio reglamento taikymo srities. Ir todėl norėtume paprašyti komisijos, kaip galėtume įtraukti Šveicariją į e, reglamento taikymo sritį, nes, pavyzdžiui, su energetika susiję išvesniai finansiniai produktai gali būti e, parduodami arba įvairiai apdorojami, pavyzdžiui, Šveicarijoje. Kitas dalykas. Reikėtų dar pasvarstyti, e, kaip apibriežti, sakykime, kiekvienoje nacionalinėje valstybėje, nacionalinėje institucijoje, kas yra sakykime, tas piknaudžiavimas savo padėtimi pačioje valstybėje narėje ar pačioje įmonėje. Ir bet kokiu atveju darbas mūsų laukia dar didelis. Aš norėčiau padėkoti šioje vietoje šešėlinio pranešėjui, ponui Goebbelsui, kuris taip pat parašė laišką jūrį komitetui dėl atitinkamų teisės aktų leks specialis susijusio su mūsų nagrinėjimo tema. Ir e, vis dėlto e, mes e, sutarėme, kad šiais ryčiai reikia atskiros, atskirų teisės aktą. Taigi ačiū. Dabar šešėlinis pranešėjas. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad e, norėčiau pagirti visų pirma ir pasveikinti pranešėją su jo atliktų darbu. Aš norėčiau padėkoti jam už jo pastangas dirbti šį darbą ir bendradarbiauti. Ir asmeniškai taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. O dabar kalbant apie patį pranešimą. Aš manau, kad e, komisijos e, pateiktas pasiūlymas yra tikrai puikus darbo dokumentas. Ir e, per pranešimo dėka e, esminiai aspektai yra dar labiau paryškinti ir patikslinti. Iš tiesų, aš sutinku, e, kad būtinas leks specialis, būtent energetikos rinkai specialus teisės aktai. Ir kad, sakykime, deleguotais teisės aktais galima būtų nuspręsti dėl informacijos rinkimo ir domenų apsaugos Žinoma, duomenų apsauga yra labai svarbi. Ir reikėtų išvengti, kad, sakykime, nebūtų lygiai grečiai teikiami tie duomenys, sakykime, arba kad vykdomas dvigubas darbas - teikti vienai institucijai duomenys ir kitai institucijai. Tai būtų apkraunamas įmonės. Ir e, reikėtų pabrėžti, kad vis dėlto reikia pagerinti bendradarbiavimą su valstybės narimis, e, keičiantis informaciją. Yra tam tikrų e, ir abejonių, aš pateiksiu kelias iš jų. Pirmiausia, kalbant apie taikymo sritį, čia kalbama apie dvi kryptis. Viena vertus, čia kalbama apie mm, naftą ir naftos produktus, o kitas dalykas kalbama apie CO2. Čia yra tam tikrų abejonių. Čia dėl naftos sunku įsivaizduoti, mm, kad mes galėtume reglamentuoti šitą rinką, nes vis dėlto tai yra visiškai kito pobūdžio rinka ir kriterijai taikomi šią rinką yra truputį kitokie. Ir aš pasakyčiau, kad mes e, galime nebent rinkti informaciją apie šią rinką, tačiau reglamentuoti jos yra labai sunku. Dabar dėl CO2 rinkos tai yra m, labai sudėtingas klausimas. Žinoma, e, šio reglamentu ir siekiamas tikslas yra remtinas. Tačiau bet kokiu atveju skaidriai turime siekti šio tikslo. Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad e, e, piknaudžiavimas CO2 rinkoje, remiantis dabartinė patirtimi, yra visai kitoks negu dujų ir naftos rinkoje. Čia kalba ne apie uh, klasikinį piknaudžiavimą, bet apie E, kitokio, kitokio pabudžio sandorius. Todėl aš manau, kad e, šis e, reglamentas neapriektų visų piknaudžiavimo atvejų. Ir manau, kad apimirant taršos leidimais rinka nebūtų apriepiama šio reglamento taikymo sritimi. kalbant apie naują ACER agentūrą, aš manau, kad jinai nepajėgtų tiesiog e, kontroliuoti e, įvairių institucijų, nes, sakykime, tos e, rinkos, tos energetikos sritis yra per sudėtingos ir per daug skirtingos. Jeigu mes norime reglamentuoti CO2 klausimus, tam reikia specialaus teisės akto. Ir tam reikia atlikti įvairias e, galimybių studijas. Žinoma, aš pritarčiau e, šiam reglamentavimui. Tačiau ar mes iš tiesų viską galėsime apriepti šio reglamentu, aš tikrai abejoju. Kitas dalykas. Šiame kontekste aš irgi turiu keletą abejonių. Būtent e, susijusiu su vieninga Europos licencijavimo sistema. Žinoma, aš galiu sutikti su tuo, kad yra toks tikslas, kad mes turime siekti šio tikslo. Čia mes norime sukurti tuo pačiu ir vieningą energetikos rinką. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad šį klausimą sprendžiame jau dešimtmetį. Ir ištisą dešimtmetį mes neradome sprendimo šiam klausimui. Ir jeigu mes šią problemą įtrauksime į mūsų teisės aktą, tai gali atsitikti ir taip, kad mes e, prarasime pasitikėjimą ir įmonių, ir piliečių. Čia ir, e, o kalbant, sakykime, apie registravimą ir licencijavimą, e, čia vietoje, sakykime, vieningo licencijavimo, jeigu mes sakytume registravimą, man atrodo, kad iš tiesų tai būtų kompromisas, siektinas kompromisas. Gal užtektų tik tai registravimo. Dar vienas dalykas kur man kyla tam tikrų abejonių. O tai yra sankcijų suderinimas. Žinoma, aš galiu pritarti tam, kad mes turime suderinti šias sankcijas. Žinoma, teoriškai mes turėtume remti šį tikslą. Tačiau tokiu atveju aš nežinau, Um, ar tam pritars taryba. Nes būtent mes įsikišame į valstybių narių kompetenciją ir čia kyla pavojus arba rizika. kad uh, uh, siekiant uh, suderinti šias sankcijas, vėl to kiltų pavojus visam šiam teisės aktui jam nepritartų valstybės narės. Dabar dar keli aspektai. Pranešėjas nesakė, tačiau aš norėčiau paminėti kelis dalykus. Tai būtent e, atstovų biurų, pavyzdžiui, sukūrimas. Čia iš tikrųjų e, yra tam tikrų abejonių dėl to, ar verta kurti tokius biurus. Čia ir Ljubljanoje kilo tokių abejonių dėl, dėl pačios ACER agentūros. Čia kyla klausimas, ar verta iš tiesų kurti tokius biurus, nes tai padidintų tik tai biurokratinę naštą ir e, nustekentų ir taip jau skurdžius valstybių narių biudžetus. Čia, e, šioje srityje aš abejočiau, ar čia verta tokių biurų. E, biurus reikia tokius kurti, nes čia iš tiesų mes nagrinėjame kitą sritį. Čia nėra informacinių technologijų arba ryšių technologijų sritis. Yra ir e, puikiai veikiančių kitų reguliavimo institucijų, kurios neturi savo atstovavimo biurų, tačiau jos veikia puikiai ir nesudaro jokios naujos biurokratinės naštos. Manau, kad reikia apsvarsyti šį klausimą. Ir paskutinis dalykas, kurį panorėjau paminėti, tai yra. Tai būtent duomenų e, banko funkcija. Čia, e, kad atsara agentūra būtų ne tik tai reguliavimo institucija, ne koordinavimo institucija, bet ir duomenų bankas. Su tuo yra susijusios tam e, tikros rizikos ir reikia pagalvoti, ar verta iš tiesų kurti tokį duomenų banką. Nes čia būtų tarsi ir m, mm, toks įspūdis prekiaujama tą informaciją. Ir um, baigdamas norėčiau pasakyti, kad vis dėlto uh, šitas pranešimas uh, suteikia puikų įspūdį. Uh, ir manau, kad per pirmąjį svarstymą mes turėtum pasiekti e, ryštingesnių rezultatų. Ponas Turmes. Wir haben ganze Gelder vernichtet, um, um die ganzen Dokumente heute auszudrucken. Ähm. Na, iš tikrųjų nėra lengva susigaudyti šiandienos posėdžioje paraštuose dokumentuose. Tiek jų yra daug bin ein ewiger. Ist, ist ein gut. Ist gut. Pirmininkas sako, nu, gal dezas. Tai yra jūsų kaltė, kad jūs nesugebėt susigaudyti dokumentuose. E. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui už jo taikomą metodą, bet dėkoju taip pat ir už pranešimo turinį. Energetikos rinkos, ar tai būtų elektros, ar dujų rinkos yra labai svarbios. Mes visi žinome, jog jog prekyba energetikos produktais yra labai labai sudėtinga. Viena vertus, ją reglamentuoja labai sudėtingi teisės aktai, arba bent jau šiuo metu yra rengiama nemažai teisės aktų, kuriais ketinama reglamentuoti šias rinkas, lygiai taip pat kaip yra daroma su finansų, finansinių produktų rinkomis. Ir antra vertus, mes visi suprantame, jog turime atsižvelgti į visą mūsų ausis e, pasiekiančią informaciją. Pirmiausia, pranešimai. pranešimų pateikimo tvarka. Komisijos pasiūlyme yra siekiama užtikrinti, jog energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai būtų pateikiami visi duomenys iš visų e, valstybių narių. Bet, pažiūrėjau, Vokietijoje yra teigiama, kad e, tais atvejais, kai informacija yra susijusi pirmiausia su finansų rinkomis, ją reikia pateikti tą agentūrą, kurie atsakinga už finansų rinkų reguliavimą, o ne energetikos reguliavimo institucijų bendarbiavimo agentūrai. Kodėl galima buvo aptikti sukčiavimo atvejus JAV. Kodėl? Todėl, kad visi duomenys yra pateikiami vienai įstaigai. Taigi aš manau, kad pirmiausia, ACIR turėtų gauti visą informaciją, o po to jau galima būtų tą informaciją skirstyti kam nors kitam. Na, aš įsivaizduoju, kad daug kas man paprieštaraus ir pasakys, kad e, dėl to bus sukurtas didžiulis biurokratinis aparatas. Ir iš tikrųjų per pastaruosius pusantrų metų daug kas buvo padaryta. Ir net 90 procentų visos informacijos galima perduoti pasinaudojant kompiuteriais. Ir tam, kad duomenys tiesiogiai nukeliautų į ACER agentūrą ir kad uh, finansų rinkų reguliavimo agentūros taip pat gautų šią informaciją tuo pat metu, reikės iš tikrųjų paspausti gal kokį vieną kitą papildomą mygtuką, taigi tai padaryti tikrai bu, nebus sudėtinga. Ir tai būtų iš tikrųjų labai svarbu. 17 pakeitimas. Galutiniai vartotojai. Atsižvelgiant į veiklos mastą, būtina yra kalbėti apie galtinius vartotojus. Bet nepamirškime, jog ir nebi, ne uh, biržos sandorius taip pat būtina apimti. Tai padaryti nebus lengva. Jei turėtume nacionalinės licencijas, tuomet e, visi, kas gauna nacionalinę licenciją, taip pat galėtų dalyvauti Europos rinkoje, kurie būtų nustatyti būtiniausi standartai. Ir gal tuomet e, ACR agentūra galėtų išduoti tokias licencijas. Yra pateiktas pakeitimas, kuriame yra išdėstyta tai, ko nori užsienio reikalų ir taptinis prekybos komitetai. Tačiau aš manau, kad mums never, nederėtų pritarti šių komitetų nuomoniai. Toliau, MIFID. ir diskusijos, kurios vyko su įvairiausiais e, rinkos subjektais, su suinteresuotomis šalimis. Žinome, kad e, stambioms e, dujų ir elektros energijos bendrovėms MIFID, MIFID direktyva nebus taikoma. O mes manome, kad, kad ir finansų rinkas reguliuojančios įstaigos turėtų galimybę stebėti, kaip veikia šios stambios energetikos bendrovės. Tiesiog dėl to, kad jos yra pernelik didelės. Ir gali būti, kad šios stambios bendrovės pasakys mums, kai vyks MIFID direktyvos peržiūrė, kad mums visiškai e, nebūtina taikyti MIFID direktyvos, kadangi mums yra taikomas e, remit, remit reglamentas. Man atrodo, kad komisijos pranešime yra labai aiškiai pasakyta, kokios įstaigos turėtų būti atsakingos už e, reguliavimą. Vokietijoje bent jau viskas yra aišku, kas už ką yra atsakingas. Ir vienas dalykas yra tiesiog per viešasis konsultacijas reikia e, kalbėti apie Vokietijos sistema, kitas yra visiškai dalykas, tai traukti tas pačias nuostatas į Europos parlamento rengiamą dokumentą. Daug bėdos galima pridaryti e, vartojant e, netinkamą kalbą. Ir baigdamas dar porą dalykų noriu pasakyti. Regioninės rinkos. Man atrodo, kad ateityje regioninės elektros ir dujų rinkos taps svarbesnės, nes nei jos yra šiandien. Ir tai reiškia, kad jas taip pat reikės reglamentuoti. Vokietijos, Prancūzijos, Beneliukso šalių rinkos, ko gero, bus e, stebimos tos pačios e, reguliavimo įstaigos. Ir paskutinis dalykas - CO2. Aš girdėjau pana Jorks išsakytą e, kritiką. CO2 yra dalykas, kuris e, turi nemažai įtakos prekiaujant e, energetikos produktais. Ir manau, kad mes, Europos parlamentas, turime reikalauti, jog apie CO2 nebūtų pamiršta. To jest oczywiście bardzo poważne sprawozdanie, ponieważ mamy przed sobą dokument, który Iš esmės tai yra labai svarbus e, pranešimas ir taip yra parengiamas mums tam tikras dokumentas, kuriame kalbame apie pareigą teikti informaciją ir taip uždedame naštą visai pramonės šakai. Čia reikėtų būti atsargesniems, būtent dėl kelių dalykų. Pirmiausia, čia kalbant apie konfidencialios informacijos apsaugą ir apie tai, kaip turėtų būti skelbima ši informacija, reikėtų išsamei pagalvoti Ar tos e, apibrieštis iš tikrųjų yra pakankamai griežtai suformuoluotos? Ar jos yra pakankamai aiškios? Ar nebus tam tikrų dviprasmybių? Akivaizdu, kad e, informacija apie prekybą, apie sandorius iš tiesų turėtų e, būti teikiama subendrintai, agreguotai. Reikia dar pagalvoti iš esmės e, ir e, klausimų susijusių su kompetencija, būtent kas turi teisės e, teikti tą informaciją ir kaip jinai perdodama. Ir mm, iš esmės reiktų sustiprinti šią sistemą. Dabar a, dėl ACER agentūros ir galimo duomenų nutikėjimo. Čia iš esmės instituciniai klausimai sprendžiami. Ir man atrodo, kad šitas sustarimo memorandumas, kalbant apie deleguotus teisės aktus, iš tikrųjų yra puikus pagrindas. Mes turėtume stengtis išvengti e, tokių problemų. Ir jeigu jau atsitiks e, taip, kad e, galėsime, e, kad prašysime komisijos atsiskaityti už deleguotus teisės aktus, tai e, bet kokiu atveju mes kaip parlamentas tarsime tikrai savo ryštingą žodį. Bet bet kokiu atveju mes turėsime atkreipti dėmesį į šį dalyką ir, e, ir stebėti jį atidžiai. Žinoma, e, dabar, kalbant apie sankcijas, mes neturime leisti, kad teisės aktai būtų nepilni arba nepakankamai išbaigti uh, Tačiau ar mes galime dabar įsikišti į reguliavimo institucijų kompetenciją? Galbūt reikėtų nustatyti tam tikras minimales sankcijas, ar galbūt e, reikėtų nustatyti gal kažkokias minimales procedūras. Tai aš manau, kad vis dėlto mes čia einame per toli. Nes tokiu atveju mes turėsime išplėsti e, ACER, ACER agentūros e, darbuotojų skaičių, mes turėsime išplėsti institucinę sąrangą šios agentūros. E, tai vis dėlto tai yra besikūrinti agentūra, Ir aš nežinau, ar čia reikėtų išskirstyti e, lėšas, kurios skiriamas tai agentūrai, sakykime, regioniniams biurams atstovybėms. Kitas dalykas dabar CO2 rinka. Aš manau, kad visai pateisinama, kad e, remit reglamentas yra taikomas ir CO2 rinkai. Tačiau jeigu mes jau taikome šį reglamentą šiai rinkai, tada manau, kad reglamentas turėtų būti platesnis, ypač jo taikymo e, sritis. Kitas dalykas Ehm, mes turime tada atsižvelgti į tai, kad vis dėlto procedūros tokia atveju taps ilgesnės, jeigu mes išplėsime ehm, remit reglamento taikymo sritį CO2 rinkai. Būtų labai gerai, jeigu mes per, per pirmąjį svarstymą galėtume pritarti remit reglamentui kad būtent šitas e, reglamentas būtų kuo greičiau priimtas, nes e, tikrai naudingas. Aš džiaugiuosi, kad galėjau e, puikiai, kad galėjau puikiai bendradarbiauti su pranešėju, tačiau dėl to tobulintinas pranešimas. Ačiū, toliau kolega Vydė Kvadras. Ačiū pirmininkė. Kalbos pradžioje aš norėčiau pagirti pranešėją, pana Hatsi, Markakis, nes jis pasiūlė svarbių komisijos tekstų patobulinimų ir pranešime pateikė įdomių idėjų. Čia kalbėta apie tam tikrą teisinį neiškumą. Manau, kad mes konkrečiai turėtume nurodyti teisės aktus, kurių turėtų laikytis dalyviai. Aš siūlysiu pakeitimą dėl devintos konstatuojamos dalies, taip pat straipsniams penkti, penktam ir aštuntam Tai yra, kad būtų nurodyti konkretus teisės aktai, kurios paskelbus būtų nu, nutrauktas informacijos teikimas nurodytas pirmo straipsnio. Antro straipsnio pirmoje dalyje. gan keista būtų laikyti informaciją viešą, jeigu jinai nepaskelbta priekybos sistemoje arba viešose informavimo priemonėse. Antras klausimas tai yra, kaip dėl manipuliavimo rinkomis, tai būtų antros straipsnio pirma ir trečia dalis, taip pat trečio straipsnio ketvirta dalis. Kaip galima įrodyti, kad e, buvo ketinimas manipuliuoti rinkomis. Čia trūksta aiškumo, reikia nurodyti konkrečiau. Trečias dalykas susijęs su rinkos spaudimu, tai susijęs su pasiūla ir paklausa. Tai susijęs su tam tikrais apribojimais, perdavimo tinklo apribojimais. E, paklausos įtaka kainų lygiui turėtų būti paminėta pranešime. Paklausa tai vienas iš lemiamų faktorių nustatant kainas. Toliau dešimta konstatuojamoji nuoroda. Ten nepakankamai aprašytos sąnaudos išlaidos, tai yra išlaidos susijusios su įmonės teigimu Nemanau, kad verta taip apriboti tą konstatuojamą dalį. Komisijos pasiūlyme taip pat kalbama apie pareigą informuoti. Aš pritariu pranešėjui, kad į diskusijas reikia įtraukti pagrindinius veikėjus, tai nurodyta pakeitimuose 1, 2, 3 ir 25. Jei nenorime, kad prekiautojams tektų pernelyg didelė našta, turėtume pasistengti išvengti dubliavimo, taip pat išvengti prievolės informuoti centralizavimo agentūroje. Toliau, dėl ketvirto pakeitimo, tai septinto straipsnio ketvirta dalis. Informacijos centralizavimas agentūroje neturėtų reikšti, kad kitoms institucijams nebegalioja prievalė laikytis 9 straipsnio dėl jautrios informacijos. Tokia informacija turėtų būti saugoma. Tuo tikslu, kurį jūs minėjote, Tai yra, tokia informacija turėtų būti saugoma, jei prireiktų teisinio tyrimo. Tai reikėtų nurodyti dešimtame straipsnėje. Ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjim už labai gerai išdėstytą ir pateiktą dokumentą, kuriame yra nu, nurodytos pačios pagrindinės ateities mūsų energetikos rinkos, vientisos rinkos kūrimo perspektyvas. Taip pat tikrai norėčiau pažymėti ir komisiją, kuri taip greitai pateikė, e, mano supratimu, nu, labai svarbų dokumentą, kuris ateityje turės didelį įtaką. Nesažininga praktika didmeninėje energetikos rinkoje daro poveikį ne tik tai į kainą, bet mes kai kurios ES valstybės puikiai žinom, kad tai yra ir politinė e, kartais spaudimo priemonė Ir nepaslaptis, kad ES valstybės kiekvienais metais sumoka arba permoka šimtus milijonų eurų. Vien todėl, kad mes iki šiol dar nesame sukūrę taip vadinamos tos vieningos energetinės rinkos. Iš tikrųjų, puikiai prisimenam, visiškai nesinai buvo svarstytas dokumentas dėl maisto produktų kainų ir buvo aiški išvada, kad spekulacija finansinėse rinkose tam tikromis žaliavomis buvo pačios pagrindinės pasiekmes, dėl ko kai kuriuose valstybėse ir kai kuriuose regionuose tos maisto produktų kainos padidėjo. Kodėl negali būti taip su, ir su energeti, energetikos kainomis? Todėl e, iš tikrųjų aš norėčiau kalbėti ne konkrečiai dėl dokumento, bet dėl pačio principo. E, manau, kad yra labai gerai, kad reglamentas apima tik tai energetikos rinkos vientisumų ir skaidrumo principus kad yra įkūriama ACR agentūra, nes reglamentas pats savaime negali veikti, turi būti tam tikra e, ne tai kad priežiūros, bet bendros sistemos e, sukūrimo ir duomenų rinkimo sistema. Šitie duomenys bus ateityje labai svarbus, norint mum ateityje projektuoti savo perspektyvą energetikos strategijoje, nes šiandieną visi aiškiai pripažįstam, kad mes neturim vieningų duomenų, kad tie duomenys yra tiesiog kiekvienos valstybės kompetencijos klausimas, nors jie ateityje galėtų pasitarnauti visom valstybėm e, kartu. Dėl CO2 e, rinkos aš tikrai irgi taip pat abejoju ir pritariu tam tikrom nuostatom ir E, baimėm, kad mes neišplėstumėm šito reglamento taip, kad nesukurtumėm arba neatsakytumėm patį pagrindinį klausimą dėl vieningos energetikos rinkos kūrimo tam tikrų principų. Jeigu matysime, kad mums pavyko sukurti teisingą sistemą, ją iš tikrųjų bus galima adaptuoti ir prie e, anglės dvideginio emisijos e, principų įdėgymo. Dėl klasikinio piknaudžiavimo tai mes Lietuva turim labai aišku pavyzdį. Turėjome Ignalinos atominę elektrinę ir už elektrą mokėjome brangiau negu dabar, kada ta Ignalinos atominė elektrinė yra uždaryta. Todėl bendrieji gyvenimo principai iš tikrųjų verčia mum tą daryti ir manau, kad jį reikia daryti nedelsant. Kalbant apie e, dujų problematiką, čia buvo paminėta ir kai kurių mūsų kolegų, mes ateityje tikrai neišvengsime dujų poreikio didėjimo ir manau galbūt šitame e, dokumente turėtų atsispindėti mūsų siekis vis dėlto sukurti tą taip vadinamą vieningą dujų komisijos pirkimo grupė, kurią dar perėtis metais taip labai aktyviai iškėlė dabartinis parlamento pirmininkas ponas Buzikas. Tai iš tikrųjų sveikinu, dokumentas labai yra įdomus ir aš manau, kad mes visi turėsime tam tikrų pasiūlymų norint jį pagerinti, bet, bet iš tikrųjų mūsų pagrindinis principas, kad iki 2014 metų neliktų energetinių salų ir tai būtų praktinis žingsnis sukurti tai, kas yra nurodyta šitame dokumente. Ačiū labai. Kollege Goebbels. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, äh, kas toksai? Klasikinis kas? klasikinę. Ačiū, e, ponė pirmininkė, aš e, čia kalbėsiu ponas Favotas vardu. Aš e, bendradarbiauju su juo. Ir taip pat esu buvau susitikęs su pono Hatsimarkakiu. Čia mes kalbėjome apie būsimas mūsų veiklos rytis ir ką mes veiksime vėliau Žinoma, e, galima šitą patiktą komisijos pasiūlymą pagerinti. Tačiau vienas dalykas yra aiškus, bent jau man taip atrodo. Taigi šitas reglamentas yra būtinas mums. Aš pats e, esu socialinės rinkos ekonomikos šalininkas. E, aš manau, kad rinka nėra visada to tobulas instrumentas. Ir aš manau, kad mes turime vis dėlto kažkaip suvaržyti tas jėgas, kurios bando piknaudžiauti turimą informaciją arba piknaudžiauti savo padėtimi rinkoje. Žinoma, yra tam tikrų direktyvų, e, kurios yra mm, e, skirtos, sakykime, reglamentuoti piknaudžiavimus e, rinkoje įvairiose srityse, tačiau e, jos dėja energetikos rinkoms nepritaikomos. Todėl aš manau, kaip jau anksčiau kalbėję kolegos sakė, kad šitas reglamentas yra tikrai būtinas. Aš manau, kad daugumą atvejų e, iš tiesų prekiaujama, pavyzdžiui, E, rinkoje ne realia elektros srove, bet virtualia. Ir e, šioje rinkoje, ypač kalba apie finansinius sandorius, dirba ne tik tai e, dujų arba elektros žavė tiekėjai, bet ir, sakykime, rizikos kapitalo fondai, bankininkai, tai įvairios finansų institucijos, kurios yra priviliojamos pelno sviravimų šioje rinkoje. E, tai yra faktas, kad e, e, liberalioje rinkoje iš tiesų pajėgumai mažėja ir finansinės lėšos mažėja smarkiai sviruoja kainos ir galima, žinoma, labai daug užsidirbti iš tų kainos sviravimo. Ypač, kai kainos kyla. 2008 metais, pavyzdžiui, e, swap rinkose kilovatvalandė nuo 38 eurų E, jos šitos kilovatvalandės kaina pakilo iki 2400 eurų. E, sausio mėnesį, pavyzdžiui, 16-17 e, dieną išaugo elektros energijos kaina praktiškai beprotiškai 1500 tai yra, atsiprašau, 15,16 eurų. Aš manau, kad tai iš tiesų yra piknaudžiavimas turima informacija rinkoje. Ir manau, kad galutiniai vartotojai dėl to tik nukentėjo, todėl aš manau, kad jie turėtų būti suinteresuoti, kad tokie piknaudžiavimai išnyktų. Va būtent todėl ir reikalingas šitas reglamentavimas. Ir aš kaip savo komiteto atstovas taip pat e, e, rekomenduosiu pritarti šiam reglamentui. Tik tai kelias pastabas pateiksiu. Jeigu mes e, priimsime šį reglamentą, kur jau egzistuoja jau kelias savaitės Liublianoje, turi būti aprūpinta atitinkomis finansinėmis lėšomis. Nes kitaip ji neįveiks, jei iškeltų užduočių. Ir e, čia e, taip pat norėčiau priminti tą problematiką, kurią jau minėjo panas Kasimarkakis. Tai būtent, ar reglamentas turėtų būti išplėstas uh, anglės dviteginio rinkai. Mes uh, iš esmės gyvenam tokiam laikotarpį, kad uh, sukčiavimas e, internetinėje rinkoje, internetiniam pasaulyje yra labai didžiulis. E, kibernetinės atakos vykdomas prieš e, įmonės, prieš valstybės institucijas. Todėl aš Todėl aš pritarčiau, kad vis dėlto būtų išplėstas e, taikymo sritis e, anglės dvideginio rinkai. Aš manau, kad e, kad galima, sakykime, taip ir apriepti šiuo reglamentu anglės dvideginio rinką. nes, e, arba galima, žinoma, ir specialų teisės aktą priimti, nes, nes e, anglės dvideginio rinka vis dėlto yra labai uh, paliesta įvairių piknaudžiavimo atvejų. Dabar kalbant apie sankcijų suderinimą. Mano EPP kolega prieš tai minėjo, kad valstybės tai nemėgstama raštai, nesako, kad už sankcijas mes esame atsakingos paprastai nacionalinės institucijos. Tačiau aš siūlyčiau, kad mes vis dėlto uh, e, sudarintume šitas sankcijas. Uh, tačiau ES užtikrintų vienodas sąlygas visiems. Ir kad būtent e, būtų šios sankcijos veiksmingos ir atgrasančios, tačiau galbūt nereikia per daug kištis į valstybinarių kompetenciją. Bedanken mit Blick auf die Uhr, weil gleich der Kommissar kommt. Darf ich aber trotzdem. Aš norėčiau padėkoti. A, tai e, čia dabar pažiūrėjau laikrodį, vis dėlto greitai ateis komisijos narys ir a, e, a, e, dar suteiksiu žodį komisijos nariui. A, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti a, ponui Kacemarkakiui ir kitiems kalbėtojams. Aš manau, kad iš tiesų atsiliepimų pakankamai e, teigiami komisijos pasiūlymai. Aš norėčiau visų pirma mm, pasidžiaugti tuo ir padėkoti pranešėjams, viršėjams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. E, mes labai dėkingi už jūsų paramą. Aš iš tiesų e, norėčiau pabrėžti, kad dėl to mes esame daugeliu atveju vienos nuomonės, tačiau e, kelis e, aspektus paminėsiu, dėl kurių abejojama. Valas Gabarsas Giorg e, e, kalbėjo apie e, CO2 e, klausimą. Žinoma, komisija yra labai suinteresuota tuo, kad, sakykime, prekyba anglės dvideginio arba taršos leidimais vyktų nereglamentuotai. Tai yra, būtent mes e, siekiame, kad, siekiame reglamentuoti šią sritį. Ir mes e, norime e, taip pat ir remit reglamentuoja apibriežtai šią sritį. Tai yra, iš esmės, yra finansinė priemonė numatoma šiame reglamente ir e, finansinis reguliavimas iš esmės yra geriausias, siekiant stebėti anglės dvideginio rinką, pokyčius ir sandorius joje. E, Ir čia ACER agentūra e, galės būtent ir stebėti, naudodamas atinkamas priemonėmis e, anglės e, dvideginio rinką. O kalbant apie kompetitingas institucijas, tai yra galbūt tokia čia Vokietijos problema, kad jie nori čia įsteigti tam tikrą skaidrumą užtikrinančią instituciją. Mes manome, E, kad e, vis dėlto mes nenorime įvairių skirtingų požiūrių, mes e, norime, kad visos reguliavimo institucijos atitinkamose srityse reglamentų bendradarbiautų ir jas koordinuotų ACER, jos bendradarbiautų su kolegomis, kurie yra ACER reguliavimo valdyboje tai kad, e, kad mes nesukurtume mm, daugybės atskirų e, salelių, kurios e, vykdys savo veiklą ir takys savo teisės aktus ir nekreips dėmesio į kitus partnerius. Dabar dėl deleguoto teisės aktų aš norėčiau tik trumpai pasakyti. Mūsų pasiūlyme šį deleguotą teisės aktą paminėti keliose vietose. Mes manome, kad šiuo atveju komisija, kalbant apie atnaujinimą šio apibrieščių, vis dėlto atliks atitinkamą reikšmingą vaidmenį, šios, galės atnaujinti šias apibrieštis deleguotais teisės aktais. Taigi mes čia nieko naujo nesukūrėme ir mes manome, kad deleguoti teisės aktai yra būtent tinkamos priemonės, kad būtų priimti sprendimai dėl kažkokių pakeitimų O kalbant apie licencijavimą, tai, tai čia mes esame skeptiškiau nusiteikę negu Panskas ir Markakis. Mes manome, kad nereikia e, biurokratijos naštos didinti. Mes e, e manome, galbūt e, e, reikia siekti kompromiso, čia apsiribokime tik tai registravimo, o licencijavimas visų tų rinkos dalyvių, manau, kad iš tiesų nėra pakankamai pagristas. O kalbant apie sankcijas, jau atlikta e, nemažai e, darbo, šį darbą atliko e, finansų rinkų specialistai ir ekspertai dirbantis komisijoje. Ir manau, kad mes galėtume jų patirtį perkelti į elektros energijos ir dujų rinkas. O kalbant apie kitas rinkas, kurios yra už ES ribų, čia iš esmės nekyla jokių problemų. Uh, Šveicarijos e, e, rinkos įtraukimas e, į reglamentų taikymo sritį, tai bus pakankamai sudėtingas, dišalės dėrybos vyksta su Šveicarija. Tačiau, bet kokią atveju, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ES įmonės, kurios m, veikia ne ES, bet Šveicarijoje, jos taip pat turi teikti informaciją. Uh-uh. E, taigi mes čia e, per pačias įmonės galime gauti tą informaciją, kurios mums reikia. O dėl atstovybių, e, biurų įvairiose Europos miestuose, tai iš tiesų aš irgi esu pakankamai atsargus. Aš manyčiau, kad labai gerai, kad ASER turi kontaktinį punktą Bruselėje. Ir manau, kad dabartinėme technologijų amžiuje nereikia papildomų biurų įvairiose miestuose manau, kad čia nereikia vis dėlto didinti biurokratinės naštos. Pono Turnas mm, pasiūlymas atsižvelgti į regioninės rinkas iš tikrųjų įdomus, reikės jį atitinkamai e, performuluoti. Ir pono kvadros pasiūlymą taip pat mes apsvarstysime, e, išsamei apsvarstysime. Ir e, labai norėčiau padėkoti ponui Hasemarkakiu ir jums visiems už jūsų paramą ir už tai, kad palankiai priėmėte mūsų pasiūlymą. Dar e, trumpai kolega Hasimakakis. Ačiū e, komisijai, kad e, jūs atsižvelgėte į visus punktus. Aš manau, kad čia mes surasime kompromisų. Dar kitas dalykas dėl tų atstovybių, dėl tų kontaktinių biurų. Čia aš aš manau, kad e, mes galime vis dėlto kurti tokius biurus, e, tačiau jų turėtų būti labai mažai. E, du, trys galbūt. E, E, čia galbūt galėtume prisivilioti e, tam tikrus ekspertus, nes tai e, tikrai būtų patraukli darbo vieta. Ir iš esmės čia su mobilumu galbūt susijęs problemas. Jeigu, pavyzdžiui, ispanas ekspertas turės vykti į, į Sloveniją, tai jis nežinos, kur, į kurią mokyklą jis jo vaikai ir taip toliau. Taigi dabar e, pakeitimus galima teikti iki, iki e, balandžio 19 dienos. Galim e, tęsti toliau darbą ir dar atkreipdėmėsi į kelis nesusipratimus. Ponas Čičesteris savo pranešimą skaitė, tai iš tikrųjų pakeitimai dėl jo pranešimo turėtų patikimi iki 12 valandos, iki balandžio 13 dienos. Taigi dabar norėčiau pasveikinti uh, pono komisijos narį. Darf den Kommissar herzlich begrüßen. Aš norėčiau komisijos narį pasveikinti. Jau ne pirmą kartą komisijos narį. Taigi, nereikia čia ilgų įžanginių žodžių. Ir manau, kad e, komisijų narys tikrai greitai pasinaudos progą ir e, galės e, padaryti įžangą į savo pranešimą. Tunt. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už suteiktą galimybę pasikalbėti su jumis. Aš kartu su jumis stebiu tą pačią darbo atvarkę, kuri jau ilgus mėnesius diskutuojama mūsų komitetuose. Ir man, e, manau, kad nepe, nepersudysiu pasakęs, kad e, energetika ir klimato apsauga mums yra labai svarbus klausimai. Europos vadovų taryba nuo e, vasaro 4 dienos. Būtent, kad tik skatina užsimti šiomis šiomis temomis ir, ir būtent e, e, praktiškai bandoma suformuoti e, vieningą energetikos rinką. Taigi vidaus rinka, kalbant apie energetiką, iš tikrųjų nėra užbaigta. Vis dar nėra tos pačios rinkos, vis per mažai skaidrumo, per mažai konkurencingumo. Žinoma, valstybės narės supranta savo užduoti taip, kad, sakykime, protekcionizmu bando pakeisti rinkos taisyklės. Todėl aš manau, kad mes turime siekti, kad šis procesas būtų įgyvendintas, tai būtent rengiant trečiąjį vidaus rinkos paketą aš manau, kad tą informaciją jau valstybės narės gavo ir mes e, e, iki vasaros e, konsultuosime su valstybės narės, narėmis ir oficialiai imsimės priemonių tose vietose, kur vidaus rinkos dokumento paketas nėra pakankamai gyvenintas. Kitas dalykas, mes norime suteikti prioritetą išorės lygmenį Būtent mes norime sukurti e, vieningą Europos energetikos politiką. Yra mm, e, pateikti tam tikri dokumentai, čia taryba pateikė juos ir e, komisija. Aš apžvelgsiu juos kartu su jumis ir mes pasitarsime su klausimu, kur mes galime nukreipti šitą užsienio energetikos politiką. Mes nenorime pakeisti valstybių narių energetikos politikos, tačiau mes turime pažiūrėti, kur mes kaip bendra uh, ES valstybių sąndraugą galime pasiekti geriau mūsų tikslus. Tai būtent ir mes turime organizuotis geriau. Taigi, būtent čia labiau atkreipiant dėmesį į rytų, pietų Europą ir e, viduržėmio jūros regioną. Manau, kad e, tokia bendra politika šia, šiems regionams yra svarbiausia. Mes e, e nuo birželio mėnesio pateiksime e, labai ryštingą strategiją mūsų energetikos gairias iki 2050 metų. Mes e, dabar kaip tik tai bandysime ir pažvelgti į 2011, 2011 e, metus. Jeigu mes būtume žinoję, 1000, tai yra, atsiprašau, 1970 metais prieš naftos krizę, kas atsitiks tai mes būtume, žinoma, ėmėsi visai kitų priemonių. Tačiau ir dabar panaši situacija, e, mes tikrai nežinome, kokiu priemonių imtis, kaip numatyti tą ateitį. Taigi 2025 e, metais, 2030 metais, kasgi mūsų laukia, kokių strategijų mes turime imtis. Taigi, ar, ar gamintojai turėtų labiau orientuotis, sakykime, į pačią gamybą ar į e, energijos kaupimą, sandėliavimą, ar mums reikia atkreipti dėmesį į alternatyvius energetikos šaltinius. Taigi, mums reikia tam tikrų užtikrinimo priemonių, kad investuotojai žinotų, kur jie turi investuoti. Kad būtų didinamos investicijos į energetikos rytį. Mes dabar būtent rengiame e, streso testą Tai yra būtent 2011 metų prioritetas. Mes bendradarbiavame su tarptautinėmis ir nacionalinėmis atominės energetikos institucijomis ir mes tyrėme, kaip galima vertinti energet, šią energetikos sritį ir mes prieš kalėdas valstybės narėms pateiksime savo tyrimų rezultatus būtent susijusius su turimų ES atominių elektrinių patikrę. Tai yra pakankamai didelis sumanimas, į kurį mes įtraukėme ir Ukrainą, ir Rusiją. Kitą savaitę mes užmėgsime ryšius su Šveicarija. Taip pat mes turime kvietimus į Armeniją, į Kroatiją. Ir mes kviečiame taip pat pasikalbėti e, šiais klausimais į Turkiją, e, e, Rusiją kaip atomenės energetikos atstovės. Taigi, po mūsų pirmojo komunikato mes rūdienį pateiksime naują teisės priemonę dėl dešimt A liniją ir ten T projektus. Žinoma, taip pat mes užsijimame e, klausimu, kaip galima pagerinti energijos e, veiksmingumą, kaip galima e, sumažinti taršą. Mes kuriame tam tikras priemonės. Tačiau šiuo atveju mes susidurėme, sakykime, su ilgalaikio planavimo trukdžiais, nes valstybės narės susidurė su atinkamis problemais, tiek biudžetinėmis, tiek kitomis. Čia mes siekiame vis dėlto tapti pavyzdžiu kitoms valstybės narėjams ir siekti e, pagerinti e, energijos, veiksm, e, energijos panaudojimo veiksmingumą, tai pavyzdžiui, sakykime, atsižvelgiant į mokyklas, viešuosius statinius, pavyzdžiui, ir Europos parlamento statinius Bruselėje. Ir kaip rodo mūsų skaičiavimai, Iš esmės, per metus investuojame tik 1,5 e, procentai e, visų investicijų į energetikos veiksmingumą. Aš manau, kad tai yra per daug lėtas ėjimas į priekį. Aš manau, kad valstybės narės, kai tik tai šis teisės aktas įsigalios, kiekvienais metais turės atitinkamą procentą pastatų sanuoti ir ir pasistengti, kad jie išnaudotų kuo mažiau energijos. Todėl yra prasminga suteikti ir tam tikros e, veikimo laisvės valstybėms narėms, kad jos nebūtų per daug perkrautos. Ir E, manau, kad nuo 2014 metų vis dėlto mes turėtume vykdyti šią strategiją. Iš esmės iki šiol jau buvo mm, investuojama į pastatų senavimą. Tačiau e, tokiu atveju buvo investuojama, sakykime, tik tai į papildomą tinkavimą, į tam tikrą galbūt šilumos izolaciją, e, į aikščių išgrindimą, nes visa kita, visi kiti projektai nėra tokie patrauklus visuomeniai. O čia rezultatas matosi iš kartai. Ir e, manau, kad e, šiuo atveju reikėtų paskatinti, e, sakykime, ir e, privačius investuotojus e, užsiimti energetikos arba energijos efektyvumu. Kitas dalykas tai yra išmanieji elektros tinklai. Čia e, visur man kalbama apie tai, kaip, sakykime, kaip jūroje esančias, e, sakykime, vėjo jėgainės galėtų teikti elektros energiją į miestus. Tai ir kaip galėtume e, mes pasitelkti išmanės technologijas, panaudoti šią energiją namų ūkiuose mes neturėtume nuvertinti šių technologijų. Manau, kad šitie smart grids arba išmaniai elektros tinklai yra tikrai, e, tikrai remtinas dalykas. Tam reikia visų pirma tam tikrų paskatų arba teisės aktų, kad e, būtent tie išmaniai elektros tinklai būtų kūriami. Čia kitas dalykas reikia mokslinių tyrimų ir plėtros ir naujų, naujai kūrimų sistemų. Ir tam reikia atitinkamų mokslinių tyrimų programų čia e, kalbant e, apie mokslinius tyrimus, e, aš mes jau aptarėme galimybę, kad aptariant jau kitą biudžetą bus padidintas biudžeto lėšų kiekis skirtas moksliniams tyrimams. Reikėtų, tai tokia atveju bus atsižvelgta į energijos kaupimą ir į naujas technologijas. Tai, tai būtent, kad e, būtų naujomis technologijomis e, kaupiama energija. Prieš pusės metų mes e, kalbėjomės apie mm, dujų tiekimo direktyvą ir priėmėme šią direktyvą. Ir buvo kalbėta apie tai, kad, sakykime, dujos turėtų būti kaupiamas ir e, susiklošti atitinkamus aplinkybėms nebereikėtų laukti, e, sakėjim, kokiu nors sprendimu iš trečiųjų šalių, o mes galėtume iškart pasinaudoti sukauptomis dujomis. Čia mes prisiminkime tos įvykius e, susijusius su Ukraina. Manau, kad visai teisinga, kad direktyvoje numatyta 30 dienų du, kaupiamų dujų kiekis tai e, kad būtų taikomas atitinkamos e, technologijos, e, kaupiant šias dujas ir išsaugant jas. Kalbant apie jūroje išgaunamą naftą ir dujas, yra tam tikrų spragų teisės aktuose. Čia reikėtų siūlyti vis dėlto standartus, kurie būtų taikomi visose, visose ES valstybės narise. Ir e, čia šios klausimus aš e, tikrai mielai aptariu su jūsų komitetu ir su koordinatoriais. Komisar. Ačiū, pane komisijos nariai. Dabar turime laiko iki penktos valandos. E, ir jeigu norite išgirsti atsakymus komisijos nario, tai uh, galite užduoti savo klausimus. Čia matau, kalbėtojų sąrašas nemenkas. Galbūt galėtume sustarti, kad uh, vis dėlto nedėkotume ir nesakytume, kad čia viskas malonu ir visa kita. Tiesiog taupykime laiką. Žinoma, aš manau, kad mes visi sutinkame su tuo, kad labai džiaugiamės, kad komisijos narys atvyko pas mus. Tačiau to nebereikia sakyti. Ir mes vis dėlto norėtume išgirsti kažką konkretaus iš komisijos nario. Aš manau, kad dvi minutės kalbėsime visi. Komisarė, Tiesiog galiu pasakyti, kad mes galėtume jis pagirti. O dabar noriu užsakyti kelias pastabas. Jūs savo kalboje pakalbėjote ir apie ateitį, ir apie e, trumpesnį, ir ilgesnę perspektyvą, ir apie tai, kokius uždavinius energetikos srityje turėsime spręsti. Komisarė, jūs minėjote e, tai, kad reikės praplėsti e, energetikos politiką tam, tikr, tam tikrais aspektais. Mm. Ar tu užsijims energetikos generalinis direktoratas komisijoje, ar kokia nors kita tarnyba? Ar bus taip, kad už išorės, uh, uh, už energetikos politikos išorės aspektą bus atsakinga išorės veiksmų tarnyba. Ir dar vienas dalykas. Strasbūrė buvo parengta uh, bendra rezoliucija dėl įvykių Japonijoje, dėl tsunamio ir to, kas įvyko Fukushimos e, atominėje elektrinėje. Tačiau per balsavimą šis rezoliucijos projektas nebuvo patvirtintas. Tačiau, kai mes balsavome, buvo akivaizdu, kokia yra Europos parlamento pozicija kai kuriais labai svarbiais klausimais. Ir aš manau, kad Europos komisija turėtų atsižvelgti į tai, kaip buvo balsuojama. Mes manome, kad reikia atlikti testavimą nepalankiausiamis sąlygomis visuose elektrinėse. Ir komisija, komisija apie tai yra žinoma, tačiau mes manome, kad šie, šis testavimas turėtų būti privalomas. Ir kad tik atlikus šį testą galima bus patvirtinti, jog reaktorius veikia saugiai. Ir jei testavimo rezultatai bus neigiami, tuomet e, elektrinė turi imtis netidėliotinų veiksmų padėčiai ištaisyti. Tai yra labai svarbu mūsų parlamento nuomonė. Toliau, atsinaujinanti energija. Jei mes norime daugiau nu, energijos pagaminti iš atsinaujinančios energijos šaltinių, tuomet mums reikia išsamesnių projektų, nes tikrai nepasieksime uh, e, užsibriešto tikslas uh, e, 20 procentų visos energijos gaminti iš atsinaujančių energijos šaltinių iki 2020 metų. Atsinaujančios energijos šalti, uh, projektai yra labai svarbus tiek Europos, tiek visos planetos ateičiai. Kolarska Babinska. Dėkoju. Aš noriu kalbėti apie tą patį, apie ką kalbėjo kolegė. Strasbūrė buvo ne, nepatvirtinta, atmesta bendra rezoliucija dėl Fukushimos e, atominės elektrinės ir dėl jos taikomos e, saugumo politikos. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu tolesnių žingsnių reikia imtis tam, kad būtų sustiprinta brandolinės e, energetikos saugumo politika. nes tai yra labai labai svarbu. Ką komisija planuoja daryti? Ką jūsų manimų jūs galėtumėte padaryti, ką mes galėtume padaryti? Ir ar reikėtų šį klausimą e, kelti, kai ES pirmininkaus e, Lenkija? Ir kitas klausimas. Mes kalbame apie tai, jog reikia finansuoti infrastruktūros projektus. O aš norėčiau jūsų paklausti, kokiamis priemonėmis galima būtų užtikrinti finansavimas šiems projektams? Ar e, reikėtų atskiro fondo, ar galima būtų infrastruktūros projektus finansuoti, kaip tai yra daroma dabar, pasinaudojant sanglaudos fondų lėšomis? Gal galima būtų pritaikyti ir kokias nors kitas finansinės priemonės? Dėkuoju. Dankjewel. Uh... Panas Belet. Dėkuoju Pirmininkė Špigelė e, žurnale buvo spausdintas jūsų interviu ir jame jūs kalbėjote, kad jūs norite kuo daugiau e, naudoti e, atsinaujančios energijos šaltinius. Taip pat kalbėjote ir apie tai, jog reikia geriau taupyti energiją. Ir taip pat apie, kalbėjote ir apie tai, jog būtina sukurti atsinaujančios energijos perdavimo tinklus. Ponios Wagner pranešime kalbama apie tai. Nelengva yra siekti šių tikslų. Tik labai trumpas klausimas. Ar biudžeto, ar mes galėtume kaip nors pritaikydami biudžetą pagalvoti apie tai, negalime, ar negalime būtų uh, požeminių uh, komunikacijų projektų finansuoti. Ir Ir Ar negalima būtų pasinaudoti brandolinės energetikos įmonių sutau, sukauptų pel, pelnų tam, kad galima būtų gyventi atsinaujančius energetikos projektus? Θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Σχετικά με την χρηματοδότηση... Pone komisijos narė, aš turiu Jums tris klausimus. Pirmas dalykas dėl infrastruktūrų finansavimo. Yra labai E, patraukli e, priemonė, tai yra projektų obligacijos. Čia galėtume surasti kapitalą. E, būtent energetikos infrastruktūrai. Europos komisija ketina 2014 metais pritaikyti šią priemonę, pradėti naudoti šią priemonę. Aš manau, kad tai yra labai vėlų. Jeigu mes norime šią priemonę pritaikyti E, finansavimo gavimui. Galbūt galėtumėte įvertinti e, situaciją. Ar nebūtų galima šias priemonės pritaikyti anksčiau? Būtent e, energetikos sektorėje naudoti projekto obligacijas. Project Bonds. Kitas dalykas, galbūt galima E, išvardyti mm, atsinaujinčius energijos šaltinius, kurie yra Europos Sąjungoje. Mes a, e, a, e, turime, a, pavyzdžiui, a, gamtinių dujų, tam tikrus plotus a, a, Europos Sąjungoje, tačiau yra ir kitų dujų rūšių Pavyzdžiui, e, kitų dujų, kurios tinkamos yra, sakykime, e, kūrui, yra 8,3 milijardai kubinių metrų, pavyzdžiui, vien Vokietijoje. Dar vienas dalykas, e, jūs kalbėjote apie šitos apkrovos arba streso testus atominėms elektrinėms. Kaip, kaip jie turėtų būti vykdomi šitie testai ir, sakykime, Ačiū komisijos nariai. Čia aš norėčiau pritarti kolegiai Piladė Kasilio ir ponė Kolarskai Bobinskai. Aš pastarąją savaitę dalyvau diskusijose nuo pradžios iki pabaigos. Ir mes diskutavome apie rezoliuciją dėl Fukushimos atominės elektrinės pasiekmių ir visi dalyvaujantys diskusijose pabrėžia, kad reikia užtikrinti atominių elektrinių saugumą. Ir aš manau, kad čia yra Europos parlamento politinis signalas. Aš, aš norėčiau, kad jūs įtrauktumėte šitas, šitas saugumą į savo planus, nors mums tai nepavyko rezoliucijos tinkamos priimti. Kitas dalykas dabar dėl šitos e, išorės energetikos politikos nuo 2014 metų. Čia aš norėčiau priminti e, Desertec projektą, tai yra energijos gavyba Šiaurės Afrikoje. Tai būtent šita energija būtų tiekiama Europos e, Sąjungai. Ir norėčiau paklausti, kokios yra pasiekmes šio projekto, kaip Jūs manote, ar vystinas šis projektas, ar tobulintinas šis projektas. Kitas dalykas, Jūs teisingai kalbėjote apie energetikos vidaus rinką, jos nėra ES, nes valstybės narės iš esmės yra protekcionistinės ir jos gina savo vidaus nacionalinės rinkas. Ir kai kuriuose valstybėse yra, pavyzdžiui, valstybiniai monopoliai. Ir aš norėčiau, kad komisija dėl to imtųsi priemonė prieš tos monopolius. Pane Kavalio. Uh... Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju ir komisijos nariui už jo e, paaiškinimus. Aš sveikinu e, jūs su to, kad jūs pradėjote kalbėti apie energetikos politikos išorės e, matmenį, tai yra tai, apie tarptautinį matmenį. Ir kaip ir ponė Kastilijo, aš manau, kad mes turėtume būti komitetas, tas komitetas, kuris bus atsakingas už šį e, matmenį. Dujų tiekimas, e, tai yra suskistintų dujų tiekimas iš vakarų Afrikos tampa vis svarbesnis Europoje. Todėl turime paremti šį projektą. Antras dalykas, džiaugiuosi, kad jūs, jūs pritarėte tam, kad būtų padidintas biudžetas skiriamas e, moksliniams tyrimams energetikos srityje. Puiku, nes e, mums reikės nemažai bandomųjų projektų įgyvendinti. Ir nepamirškime, jog e, tokie taikomieji ir bandomieji projektai yra labai svarbus. Ir tai turime atsižvelgti, kai rengsime kitą mokslinių tyrimų pagrindų programą. Ir trečias dalykas. Gal galėtumėt papasakoti mums apie tai, gal jūs galėtumėt mums papasakoti, kaip yra vykdomi uh, uh, uh, CO2 surišimo ir laidojimo taikomieji, technologijos taikomieji projektai. Reihenfolge der Wortmeldung Ačiū, čia aš norėčiau paaiškinti, kad vis dėlto aš laikyčiau sąrašo. Ir vis dėlto nesuteiksiu žodžio tiems, kurie nėra pasisakę, kurie nepaprašė žodžio. Pane Gabričiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane komisijos nariai, aš turiu prisipažinti, kad komisijos pasiūlymas parengti gairias iki 2050 metų yra iš tikrųjų neįtin prasmingas. Man atrodo, kad iš tikrųjų sunku prognozuoti, kasgi įvyks iki 2050 metų. Man atrodo, kad tai iš tikrųjų žaidimas mėlio dėžiai. Ir tai yra pilstimas iš tuščio į keurę. Man atrodo, kad e, nėra prasminga užsimti tokiais dalykais. Jūs sakėte, kad, pavyzdžiui, technologijos pasikeičia e, kas, kas 10-20 metų. Ir mes norime jau dabar numatyti, kokios technologijos bus taikomas ateityje. Komisija iš esmės e, daug svarsto apie 2050 metus e, Tačiau e, bet kokiu atveju ne vienas iš mūsų neišgyvens iki 2050 metų ir niekas nepatikrins, nepatvirtins, ar mes uh, iš tikrųjų gyveniname iškeltus tikslus. Uh, ir ar mes galėjome tinkamai išnaudoti alternatyvius energijos šaltinius. Dabar kitas dalykas, e, dabar po Fukushimos mes turime naujai pažvelgti į e, visas šias katastrofas. Jeigu, pavyzdžiui, metano rezervuaras sproktų, sakykime, nebūtinai atominė elektrinė, ir būtų daugybė aukų, tai iš tikrųjų tai pakeistų irgi mūsų energetikos politiką. Pavyzdžiui, E, Vokietijoje buvo nuspręsta uždaryti kai kurias e, atominės elektrinės ir iš, at, iš e, elektros energijos eksportuotojas Vokietija tapo elektros energijos importuotoja. Ir čia būtent atsitinka tai tuo laikotarpiu, kai trūksta elektros energijos visoje Europoje. Ir e, iš esmės šiandien mes negalime prognozuoti, kiek tos energijos mums reikės ateityje. Ir dabar pažvelkime į tą e, alternatyvę energetiką. Iš esmės, kokie yra tinklai, kaip jie atrodo, kaip mes transportuojame energetiką į kitas šalis. ir kaip bus suderinama šie pokyčiai su e, nauja rinka. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti su trečiojo energetinio paketo įgyvendinimu. Gerbiamas komisarė, aš manau, kad tai turės ypatingą reikšmę ateityje. Jūs paminėjote dėl energetinio efektyvumo. Iš tikrųjų yra kai kurios valstybės, kuriuose šitas projektas jau du metai yra neįgyvendinamas ir aš manau, kad tiek Europos komisijai, tiek Europos tarybai ateityje reikėtų vis dėlto daryti didesnį politinį spaudimą, kad energetinis efektyvumas taip pat būtų užtikrintas valstybės narėse. Jūs paminėjot, kad nuo 2014 metų mes turėtumėm įgyvendinti, pradėti įgyvendinti išorės strategiją. Aš dar kartą noriu paklausti, kaip vyksta e, taip vadinamo atgalinio dujų paėmimo arba reverse flows e, įgyvendinimo strategija nes jinai turėjo būti sukurta per du metus ir jau laikas turbūt sekančiais metais baigsis. Kitas klausimas dėl dujų kaupimo direktyvas. Iš tikrųjų, jūs paminėjote, kad turėtų būti sukaupta 30 dienų. Tai yra didžiulė pinigai. Natūralu, kad jie bus išaldyti tam laikotarpį. Ir ar jums netrodo, kad jau reikėtų pradėti kurti taip vadinamą dujų pirkimo komisiją, apie kurią čia buvo siminęs ir mūsų parlamento pirmininkas kad iš tikrųjų mes galėtumėm žymiai e, labiau ateityje numušti dujų kainą, perkant visą bendrą paketą, kuris yra reikalingas ES, o ne kiekvienai valstybei atskirai. Nes kaip ir buvo paminėta, valstybės yra suskaidytos ir tam turi įtakos trečiųjų valstybių interesai. Mes žinome, kokias buvo mėginama pasirašyti dvi šalis sutartis. Ir mano supratimu, šitoje srityje politiką ateityje reikėtų keisti. Ačiū labai. Kolega Bütikofer. Kolega Bütikofer. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite mane šimties tvarka pasveikinti poną komisijos narį. Aš norėčiau vis dėlto pasveikinti jį, kad jis siekia ryštingų energetikos tikslų ir kad jisai gauna didesnę paramą negu jo ankstesnis apimtakas. Aš norėčiau paneigti tik tai gandą. Vokietija 2011 metais tikrai netaps e, elektros energijos importuotoja. Ir vis dar eksportuos elektros energiją. Iš esmės faktai nesikeičia. Čia iš esmės aš norėčiau paprašyti, kad būtų pateikiami teisingi faktai. E, kai kurie aspektai, ponia Oettingeri, e, e, susiję su tuo, ką jūs pasakėte. Dabar dėl tų streso testų. Aš manau, kad galime jau konstatuoti, kad tas, tas būdas, kuriuo yra atominės elektrinės atliekos sandėliuojamos Fukushimoje, tikrai yra netinkamas. Aš norėčiau paskatinti e, jūs visus aktyviai veikti, kad e, e atominės energetikos atliekos nebūtų eksportuojamas į kitas šalis. Kitas dalykas tai yra mm, energetinis efektyvumas. Jūs kalbėjote kai kuriuos, apie kai kurios punktus ir tam jums reikia atitinkamų teisės aktų, kad būtų įgyvendimas šitas efektyvumas. Uh, E, ir mano nuomonė, dar prieš šią vasarą, dar iki šios vasaros mums reikia tokių pasiūlymų, kad mes galėtume, pirmininkaujant Danijai, e, jau pasinaudoti tais teisės aktais. Ir trečias dalykas, aš pas gairės. Būtų labai e, gerai, jeigu jūs įtrauktumėte savo scenarius ir, ir tai, kad, pavyzdžiui, galėtų 100 procentų energijos būti gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir aš norėčiau uh, paremti, aš norėčiau paprašyti paremti mus. Kad, sakykim, kad nebūtų e, skiriamos vis didesnės lėšos įter ir e, kad būtų jos tinkamai panaudojamos tos lėšos. Kolega Tiko. Domnule prešedinte, domnule komisar. Ar... Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Aš norėčiau pasakyti, kad 2020 metais tik tai vienas e, e, procentas e, visų pastatų fondo bus nauji pastatai. Taigi, kai kalbame apie energijos taupimą, realiai, ką nors galėsime pasiekti tik tuomet, jei investuosime į jau pastatytus pastatus ir, pažiūrėjau, pažvelgti į viešasias įstaigas. Mes norime, kad kad energijos taupimas šiuose viešuosiuose pastatuose būtų maksimalus. Ir kad būtent šie pastatai energetinių požiūrių būtų geriausiai įrengti. 2000 metais 2008 metais ne 22 valstybės narės vis dar neįgyvendino ne direktyvas, kuri buvo patvirtinta 2002 metais. Ir Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Štai ko. Dabar nustatytas 4 procentų, e, nustatyta 4 procentų riba. Ir 2020 metais, kaip aš jau minėjau, e, beveik visų pastatų e, fondas bus tas, kuris jau yra pastatytas. Ir dar vienas klausimas, ar bus laikomasi terminų? Kolegos, dar dešimt žmonių laukia žodžio. Jeigu visi taip ilgai kalbėsite, mes nespėsime. Pone Matėjus dabar. Ačiū pirmininkė. Iš karto užduosiu klausimą. Pirmas klausimas dėl infrastruktūros. Infrastruktūra. Pirmininkas minėjo euroobligacijas. Tai būtų viena iš finansinių priemonių. Ką galvoja komisaras apie tai? Kur pažanga šitoje srityje? Ką jūs planuojate 2014 metams? Antra, tie streso bandymai. Šiuo metu žinome, kad Fukushimos avarijos a, rimtumas prilygintas Černobilio avarijai. Taigi, reikėtų, kad nepriklausomos organizacijos atliktų atominio elektrinių bandymus. Ir tai būtų privaloma. Taip pat reikia, kad būtų padarytos išvados, kad jos būtų įgyvenintos. Atominės elektrinės, kurios netitiks to testo reikalavimų, turėtų būti uždarytos. Pats laikas išmokti, pasimokyti iš Japonijos avarijos padaryti išvadas. Kartais tie testai man e, laikomi tam tikrą panacėją, brandalinio saugumo panacėją, bet taip nėra. Ir paskutinis klausimas dėl energetikos efektyvumo energetikos efektyvumas, našumas turėtų būti taikomas ne tik naujiems, bet ir dabar jau pastatytis pastatams. Der möchte noch gerne antworten oder Sie möchten noch antworten haben. Frau Kollegin Toja. Kalbėkite trumpiau negu dvi minutės, nes kitaip nespėsime. Bisogna chiedere la domanda prima di ascoltare il commissario, invece sono abituata ad ascoltare e poi a chiedere la parola. Quindi. Dėkuoju. Aš pirmiausia pateiksiu klausimą tam, kad po to komisijos narys galėtų jį atsakyti. Aš norėčiau sugrįžti prie tų klausimų, apie kuriuos jau buvo kalbėta. Vidaus rinka. Aš manau, kad energetikos vidaus rinka šiuo metu nėra nei pakankamai sukurta, nei yra pakankamai skaidri, nei pakankamai atvira. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką mes galėtume padaryti tam, kad ši energetikos vidaus rinka būtų atviresnė. kai kurioms e, šalims e, šioje, šioje srityje sekasi kur kas geriau, kaip galim būtų iš jų pasimokyti. Toliau. Energetinis efektyvumas. Jūs kalbėjote apie galimybę nustatyti privalomus tikslus, kurie būtų taikomi tam tikriems sektoriams ir gal, gal e, viešiesiems subjektams. Ar mes galime nustatyti tikrai privalomus tikslus ir suderinti juos su sektorių poreikiais? Ir paskutinis dalykas buvo kalbama apie tai, jog dabar Viduržymio jūros regione daug kas keičiasi ir ar, tai neturėtų atitinkamai, mes, ar mes neturėtume atitinkamai pakeisti savo bendradarbiavimo e, energetikos e, srityje. Ir gal reikėtų galvoti ne vien apie e, žemėje esančius išteklius šiuose šalyse, bet ir apie jų pat didžiulį saulės energijos naudojimo potencialą. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš pateiksiu labai trumpą uh, klausimą, tam, kad ir kiti kolegos galėtų pateikti savo klausimus. Kalbėtos kalba be mikrofono. ES strategija ir bendra politika yra labai svarbus dalykai. Mes dabar kalbame apie 2020 metus. Kaip Jums atrodo, ar valstybės narės galėtų skirti pakankamą finansavimą energetikos klausimams? tam, kad galima būtų pagerinti ir energetinį efektyvumą ir tam, kad galima būtų daugiau energijos gaminti iš atsinaujančių energijos šaltinių. Grazie. Na, io velocemente credo che dopo. Ačiū, aš irgi trumpai. Įvertinus tai, kas atsitiko Fukushimos elektrinėje, mums reikia staptelėti ir susimastyti apie savo integracijos politiką ir strategiją. Mes pritarėme suformuoluotam tikslui, kad politika turėtų peržengti ES ribas. Ar komisijos nuomonė verta dabar didinti darbų spartą, netidėlioti darbų ateičiai. Tai yra nustatyti tam tikrus tikslus atsinaujinančios energetikos, švarios energetikos, saugios energetikos rytyse. Ar neverta nustatyti konkrečių tikslų? Antras klausimas. Kam patikėsite užduoti atlikti atominių elektrinių testus. Ir kokios išvados bus padarytos, ypač dėl tų elektrinių, kurios neišlaikys testo. Ir trečia, aš norėčiau, kad jūs nuolat mūsų komitetą informuotumėt apie tokių testų rezultatus. Ačiū toliau, ponas Odi. Ačiū, ponė Pirmgė, tiesiog vieną žodį noriu pasakyti apie elektrinių bandymus. Uh, jūs, kaip komisijos narys, galite naudotis valstybių narių turimomis žiniomis ir labai dažnai šios žinios ir, yra pačios tobuliausios e, e, pasaulyje. Ir e, ar komisija iš tikrųjų, ar galime pasitikėti nacionaliniais iš tikrųjų ekspertais atliekant šios tiks, testus? Te, Ir noriu pateikti Jums klausimą. Kaip Jums atrodo, nereikėtų Europoje pasvarstyti apie infrastruktūrą, apie e, vystimą, apie išmaniuosius tinklus Ar nereikėtų pagalvoti apie visus šios dalykus tam, kad mes galėtume iš tikrųjų parodyti solidarumą e, visų Europos e, valstybių narių vartotojų atžvilgių? Eh, spoštovani gospod komisar, omenili ste, da pripravljate energetski načrt. Pane komisijos nariai, jūs minėjote, kad iki 2050 metų jūs turite parengti gairias, tiksliau gairias laikotarpį 2050 metų. Ir ką jūs ten numatėte, kalbant apie išmetamasias dujas ir jų mažinimą? Ir koks tikslas yra šių gairių? Aš e, gaunu daugybę pakeitimų e, dėl mano pranešimo ir kolegos mano, kad turėtume labiau sumažinti išmetamas dujas negu tik 20 procentų. Ir atsinaujančio e, energijos šaltinių dalis turėtų būti daugiau negu 20 procentų iki 20 metų. Aš manau, kad vis dėlto mūsų tikslai energetikos sektorija turėtų būti uh, e, ryštingesni iki 2020 metų. Ir uh, kaip tai susijęs su investicijomis? Ponas Langelas. Ačiū. Pone pirmininkė, aš turiu uh, kelis klausimus. Pirmas susijęs yra su, su testais. Ar komisija atkreips dėmesį į Vokietijos institucijų atliekamus testus? Tai būtent mm, į, į tai, kad, sakykime, elektros energija, e, atominės elektrinės yra labiau apsaugotas, kalbant apie e, e, išorinę apsaugą Vokietijoje. Ar jūs pagalvojate apie, sakykime, moratoriumą elektros energetikai, nes būtent dėl to ir žlugo rezoliucija, nes ne visi norėjo jai pritarti. Ir dar kitas dalykas, kaip uh, ką mano e, iš esmės e, komisijos narys dėl CO2 apmokestinimo, bus, dėl kurio bus svarstama rytoj komisijoje. Kolega Kanič. Dankšin, herr komisar. Ačiū e, komisijos narį. Jūs kalbėjote dėl atominės energetikos saugumo su mūsų kaimynais rusais ir baltarusiais. Ir kaip joms pavyks įgyvenintos europietiškus standartus mūsų kaiminėse valstybėse. Pone Herska. E, Ačiū pirmininkė ir dėkoju komisijos nariui, kad apsilankė čia. Jums, aišku, čia nelengva, tačiau tai įneša šviežio oro ir mums, ir jums. Noriu užduoti kelis klausimus. Pradėjus pirminkantį Lenkijai, Lenkijai mes pradėsime dėrėtis dėl daugiamečio finansinio plano. Kaip komisija tame plane maksimalizuos energetikos klausimų potencialą? Toks pirmas mano klausimas. <clears throat> Antras klausimas turbūt lengvesnis. Iki šių metų pabaigos Azerbaidžianas apsispręs dėl vykdomo projekto, dėl Nabuko projekto, susijusio projekto. Kaip jūsų nuomonė iki šių metų pabaigos mes galėtume pasiekti tokio projekto, kuris būtų naudingesnis Europai? Trečias klausimas apie brandolinę energetiką. Patvirtinome brandolinės saugos direktyvą, tačiau iki šiol tik tai <clears throat> Prancūziją, Ispaniją ir Bulgariją įtraukti į nacionalinę teisę. Likusios valstybės narės to nepadarė. Kaip priversti jas tai padaryti? Nes juk netrukus tą direktyvą po streso testų reikės keisti. Man atrodo, kad kai kurios valstybės nori naudotis tik tai tam tikromis energetikomis šakomis. Jos, tarkime, nenori gaminti brandulinės energetikos, nenori importuoti jos. Mano klausimas būtų toks. Kokiomis sąlygomis jos galėtų neimportuoti brandulinės energijos? Schade Gelegenheit auf Fragen von Taigi norėčiau patikoti iš klausimus, e, kurias uždavė 20 e, kolegų. Ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, kad jis galėtų atsakyti į juos. E, Pane pirmininkė, panės ir ponai. Pirmiausia, šita direktyva susijus su atominės energetikos saugumu. Jis buvo birželio mėnesį priimta ir turi keliapos mėnesį būti priimta. Ir tos valstybės narės, kurios to nepadarė, dar turi praktiškai tris mėnesius. Ir Liepos mėnesį tose valstybėse narėse, kur bus negyventa ši direktyva, bus įmamas atitinkamų priemonių. Ir šioje srityje mes negalime toleruoti to, kad direktyva būtų priimama pavėluotai. Čia kitas dalykas yra, e, sakykime, ir e, e, brandurinių atliekų direktyva, kuri dabar svartama taryboje. Mes laukime jūsų pakeitimų ir patikslinimų, tačiau jie irgi turi būti labai greit priimta. Kitas dalykas, tai tos pamokos, kurias mes išmokome iš Fukushimos. Kad atominės atliekos neturėtų būti saugomas pačioje atominėje elektrinėje, o turi būti gabenamas į tam tikrą apsaugotą sandėlį. Kitas dalykas dėl ITER, mes e, vykdysime toliau e, mokslinius tyrimus ir e, aš siekiu, kad ITER priemonės būtų taikomas vis dar taip pat ir kad ten būtų skiriamas atitinkamas finansavimas, kuris gal netgi būtų netgi didinamas. Iš esmės, bet bus mažinamos sąnaudos ir bandysime pasiekti didesnio efektyvumo. Čia e, e, iš esmės e, turime atkreipti dėmesį daugiau į biudžeto e, klausimus, kaip mes, kaip mes formuosime savo biudžetą. čia Dėl to šis klausimas susijęs ir su, su globalinė konkurencija, sakykime, ar mes finansuosime tokius projektus, kuriais mes konkuruojame su JAV ir su Kinija ir kitomis valstybėmis. Ir mes a, turime kokią čia nuspręsti a, dėl šito būtent įter finansavimo. Ir kaip jau sakyta, E, šitie streso testai nėra panacėja. Tačiau atvirai pasakysiu, e, man yra žymiai maloniau, kad jeigu mes darome tokius testus, negu tai, kad mes nedarytume. Jeigu nebūtų pasiūlyti tokie testai, tada mes turėtume mažiau priemonių kad surinktume tam tikrą informaciją, surinktume tam tikrus faktus, būtent apie atominę energetiką. Šiuo metu mes kaip tik tai rengiame E, šito testavimo kriterijus. Čia mes tarėmės su nacionalinėmis e, kontrolės institucijomis, su priežiūros institucijomis, su koordinatoriais, kai, e, įvairių komitetų, kaip ir su jumis, ponė Roilį. Būtent, kad mes norime užtikrinti atitinkamą skaidrumą ir šio testo patikimumą. kad e, atlikus tokį testą e, niekas negalėtų nuginčyti jo rezultatų. Mes kalbame apie didžiausius, griežčiausius saugumo standartus, kurie yra nustatyti aukščiausio lygio. Taigi, e, tačiau kas yra tie griežčiausi standartai? Tai jie irgi yra santykiniai palyginti su uh, kai kuriais kitais standartais arba su uh, nesenais įvykiais, pavyzdžiui, Fukushimoje. Šitie uh, kriterijai turėtų būti įvykdomi Čia, pavyzdžiui, sakykime, jeigu e, kyla potvinių pavojus, tai turėtų būti tam tikra įranga, kuri apsaugotų atominę elektrinę. Kitas dalykas tai yra aušinimo sistemos ir jų veikimas. Tai e, būtent elektros energijos tiekimas. E, tai yra mm, avariniai elektros, avarinės elektros grandinės. taip pat kitas dalykas tai yra sienų stiprumas. Tai pavyzdžiui, jeigu lėktuvas nukristų ant atominės elektrinės, kad jis nepadarytų e, didelę žalos. Ir čia, iš esmės, ne visos valstybės narės įvykdė tokius reikalavimus. Jeigu toks, pavyzdžiui, įvyktų išpolis kaip 2001 metais New York'e, jeigu, pavyzdžiui, tyčia teroristai pultų atominę elektrinę, tai e, tokiu atveju mes negalime apsaugoti visiškai atominės elektrinės. Nėra tokių e, sąlygų. Jeigu jau teroristai norės, tai jie e, susprogdins, ką tik nori. Tačiau bet kokiu atveju mes norime atsižvelgti į, į bet kokią riziką ir stengtis kuo labiau ją sumažinti. Žinoma, mes siūlome tam tikrus kriterijus, tam, tam tikras priemonės, tačiau valstybės narėms, narėms yra e, sudėgiamas galimybės ir erdvė nustatyti ir savo griežtus kriterijus. Tas pats galioja ir energijos mišiniui. Čia Sakykime, ES gali energetikos mišinį, sakykime, nustatyti, e, tačiau konkrečiai jo sudėti gali nustatyti tik tai valstybės narės, tai yra jų kompetencija. Čia yra e, Austrija, pavyzdžiui, yra puikus pavyzdys. Aš tikiuosi, kad, e, sakykime, mano valstybė narė Vokietijoje bus, sakykime, teisės aktais nustatyta, kad mes negalime importuoti atominės e, energijos iš, kito, iš kitų šalių. Tačiau iš tikrųjų, kaip tai gyveninti? Nėra vokiškos elektros energijos. Ne. Taigi mes turime atsižvelgti į tai, kaip mes galime vidaus rinkoje reglamentuoti tuos dalykus. Pavyzdžiui, iš Ispanijos per Prancūziją į Vokietiją e, patenka elektros e, energija. Ir atvirkščiai. Ir yra operatoriai susaisti ilgalaikėmis sutartimis, yra e, įvairūs apribojimai, yra kontroliuojančios institucijos, yra bendradarbiavimas. Tai kaip, kaip, kaip tai reglamentuoti, kaip tai apibrėžti? Iš esmės, e, vidaus rinka yra e, viena iš pagrindinių temų, dėl kurios yra sukurtas Europos e, Sąjunga. Ir dujoms ir elektros energijai turėtų būti nustatyti tam tikri reikalavimai ir teisės aktai. Ir turi būti sukurta vidaus rinka būtent šioms rytims. Mes turime eksportuoti elektros energiją. Tačiau mes negalime uždrausti importuoti atominės energijos. Nes mes negalime nei jos e, e, kilmės šalies nustatyti, nei apskritai atskirti jos nuo kitų energijos šaltinių. Tai būtent dabar kalbant apie e, Rusiją, Baltarusiją. E, e, žinoma, pavyzdžiui, iš Kaliningrado srities mums atominė energija parduos mums Rusai. Jie mums e, parduos ir e, elektros energiją, ir dujas, ir naftą, o mes parduosime automobilius į Rusiją. Ar mes, sakykime, ginsimės nuo tos elektros energijos? Ar mes toleruosime ją? Ir čia tokiu atveju mes turime atsižvelgti, pavyzdžiui, kas, e, kas susiję e, šios, visą šią grandinę. Taip, pavyzdžiui, per Lietuvą, per Kaliningradą e, e, pas mus patenka elektros energija ir mes negalime kažkaip riboti to patekimo. Mes turime be to sukurti ir tam tikrą koncepciją, kaip vykdomas bendradarbiavimas viduržėmio jūros valstybėse. Mes turime iškelti klausimą, ar mes įsileisime, sakykime, iš viduržėmio jūros regiono e, žemės ūkio produktus į mūsų rinką. Ar mes vis dėlto e, sieksime, kad ten būtų išlaikomos darbo vietos tose valstybėse ir pirksime tos produktus? Tas pats yra, tikriau panašu yra su energija. Dabar e, Alžyras, Marokas ir Mauritanija. Kaip ten išgaunama elektros energija? Visų pirma, iš naftos. Ten yra deginama nafta ir taip išgaunama elektros energija. O pas mus, pavyzdžiui, naftos produktų deginimas jau nebėra uh, energijos gaivybos priemonė. Kokį 20 metų. Jeigu mes pasirinktume tokias uh, energijos šaltinius, kurie nekenkia aplinkai, tada mes rinktumės vėjo energiją, pavyzdžiui, saulės ir kit, e, e, bangų energiją. Ir bandytume ją įgyvendinti. E, tačiau mes negalime primesti savo sprendimų toms Šiaurės Afrikos valstybėms. Ten nafta yra pigi. Subsidijų ten praktiškai nereikia, ten yra keliasdešimt centų kainuoja tik tai nafta. Todėl norėčiau atkreipdėmės, kad dėl to šita tema yra pakankamai jautri. E, mes, pavyzdžiui, galime e, sugalvoti, pavyzdžiui, tam tikrus reikalavimus, kad e, saulės energijos technologija būtų taikoma, kur būtų nustatytas tam tikras valandų, kilovatvalandžių skaičius ir būtų tiekiama elektros energija. Tačiau bet kokiu atveju Šiaurės Afrikos valstybės to neįstengia pasiekti, ne, ne, negali gyventi tų reikalavimų. Tam reikia tam, tik, tam tikrų subsidijų. Čia iš esmės reikia atkreipti dėmesį į tam tikrą suklošusią situaciją. Ir todėl aš manau, kad šitas 20 procentų, kuris taikomas, pavyzdžiui, atsinaujančiai energetikai, būtų plečiamas šitas reikalavimas visam pasauliu, ne tik tai Europos Sąjungoje būtų stengiamas įgyveninti. Ir komisijos pasiūlymas e, bus pateiktas Liepos mėnesį. Aš esu tikras, e, kad e, mokslinių tyrimams mes gausime pakankamai lėšų. Kitas dalykas. Energijos efektyvumas gali būti skatinamas ir sąnaudos programomis. Aš manau, kad tai yra tikrai prioritetinis klausimas tiek komisijai, tiek valstybės narėms. Kitas dalykas tai yra infrastruktūra. Tai yra O tai yra tinklai, jungtys ir visa kita. Čia mes, žinoma, norėsime pateikti tokį pasiūlymą dėl projektinių obligacijų. Čia mes susijęsime e, informacinės technologijas, e, transportą ir energetiką. Taigi ir čia kyla toks įdomus klausimas, ar valstybės narės e, pritars tokiams obligacijoms. Ir iš esmės e, čia atkreipime dėmesį į kitus klausimus dėl apmokestinimo energetikos. E, kai kurios valstybės narės atmeta kategoriškai tokį apmokestinimą. Tai kaip jos reaguos į kitus pasiūlymus? Aš man labai gaila, kad mano valstybėje narėje e, vyriausybė, kurią aš remiu, E, yra, e, yra prieš bet kokius mokesčius ES lygių. Vadinasi, mes kol kas vis dėl kovojame, kad būtų šitie e, projektų, šitos projektų obligacijos nustatytos, kad jos būtų sukurtos, tačiau aš nežinau, ar valstybės narė tikrai pritars šioms obligacijoms. Taigi, ponios ir ponai, Mes dabar kalbame apie atsinaujinčius energijos šaltinius ir kaip galėtume pasiekti šitą 20 procentų dydį. Jeigu mes e, į skirtingus sektorius e, išskirstytume e, šią sritį, tai pavyzdžiui, transporto srityje 10 procentų būtų atitektų šios atsinaujančios energijos. Iš esmės, e, tokiu atveju maksimaliai mes galime pasiekti tik, tik 10 procentų dydį, kad būtent e, automobiliams, sunkvežėms ir e, lėktuvams būtų naudojama tik tiek atsinaujančios energetikos. Čia Mes skatiname e, atsinaujančią mm, energiją, kad būtent jį pasiektų per atimiausių metų 25 procentus e, iš visos e, pagaminamos energijos ir kad 14 metais pralenktų netgi iš anglies ir kitų iškasamo, iškasamo kūro rūšių sukūriamą energiją. Tačiau tam reikia mums tam tikrų gairių, būtent prognozių. Taigi, kas vyks toliau su uh, e, anglės dvitikiniu arba su atsinaujančios energijos šaltiniais? Žinoma, ponia Gerusai, jūs esate visiškai teisus. Tai būtent dėl to, kad mes negalime prognozuoti ateities, mes nežinome, kokios technologijos bus sukurtas. Tai, <laughs> iš esmės, e, e, bet kokiu atveju mes turime atkreipti dėmesį tai, kad yra tam tikri kriterijai, sakykime, kad bus mažinamas e, anglės dvideginio kiekis, kad e, jis bus taikomas e, kit, kitaip ateityje. Ir į tai atsižvelgiame, kurdami savo gairias. Pirmas dalykas. A, tai a, mūsų prognozijose yra numatoma, kad vis dėlto atsinaujinčių energetikos kiekis didės, kad bus a, a, saugomas ir kaupiamas anglės dvideginis, jisai bus sugaunamas. Ir čia iš esmės aš e, remiuosi e, tam tikromis prognozėmis, faktais, e, moksliniais tyrimais. Ir mes galbūt ir galėsime pasiekti šios tikslus, kuriuos iškėlėme savo strategijose. Kalbėtojas kalba per mikrofoną. Mes e, e, nuo kovo mėnesio jau norime gyventi trečiąjį vidaus rinkos paketą. Ir mes sakome valstybėms narėjams, tai yra nurodome joms, e, kur jos nepakankamai jau nuveikė, kur nesėmė tinkamų priemonių. Tai yra iš esmės teisiniai klausimai, yra pakankamai sudėtingi. Ir galiausiai nuo rudens pradėsime jau pažeidimų procedūras, jeigu neįgyvendintos bus atitinkamos e, teisės aktų nuostatos valstybės narėse. Aš atvirai pasakyčiau. Iš, iš tikrųjų, man reikėtų vidaus rinkos policijos. E, kai aš dabar pažiūriu, kaip yra susijusios e, valstybinės įmonės, vyriausybės ir, ir privačios įmonės, tai iš esmės man trūksta skaidrumo. Ir vyriausybės bando ginti savo rinkas. Ir čia taip yra visose valstybėse. Tiek mažose, tiek, tiek didėse. Ir iš esmės mes siekime iki 2014 metų sukurti tokią energetikos vidaus rinką, tačiau tai iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis. Ir mes e, stebėsime atidžius įvykius e, iki e, vidaus rinkos įgyvenimo. Tai būtent aš pažiūriu į kitas, kitų prekių rūšių vidaus rinką, tai pavyzdžiui, ten drabužių, tekstilės arba maisto produktų. Tai tos rinkos yra pakankamai skaidrios. To mes siekime ir energetikos rytyje. Kitas dalykas dabar yra E, statyba, namų renovavimas ir sanavimas. Tai, e, tai turėtų būti įtraukta į mūsų e, strategiją, būtent, kad kaip būtų taupoma energija ir kad būtų energijos efektyvumas padintas. Kaip galime mes paskatinti šiuos procesus valstybės narėse ir kaip mes galime į tai atsižvelgti mūsų ES biudžete? Tai reikia dar apsvarstyti. Kitas dalykas dėl išorės energetikos politikos. Pirmiausia, Ši politika bus pateikta jums. Jūs esate atsakingas komitetas. Tai e, energetika ir e, užtikrintas tiekimas - tai yra svarbiausia prioritetai šioje politikoje. E, ir jeigu mes jau kalbame apie strateginės koncepcijas, mes turėtume tokiu atveju galėti siekti kompromisų. Čia aš kalbu apie Nabuko. Man reikia, tiksliau, mums visiems reikia vienodo sprendimo, kuris tiktų mums visiems. Ir e, tokiu atveju aš turiu pasakyti, kad e, vis dėlto e, čia mes kalbame apie santykius su mūsų išorės partneriais, pavyzdžiui, su Rusija, kurie uh, nėra ypatingai suinteresuoti mūsų, pavyzdžiui, projektais kaip ir Nabuko. Ir kuriems kartais pasiseka mums netgi sutrukdyti. Ir dėja, ne visada mes randame bendrą kalbą, netgi su valstybėmis narėmis tarpusavyje dėl energetikos klausimų. E, dabar dėl apmokestinimo, čia panas e, šiame metą ateis rytoj su tuo pasiūlymu į, į komisiją ir man iš tikrųjų kyla abejonių. Aš manau, kad e, mūsų pasiūlymas, e, pasiūlymų galiojimas turėtų būti paralgintas iki 2023 metų, tačiau didžioji e, komisijos narių dalis linksta prie to, kad šita tema būtų atidžiau išnagrinėta. Čia, pavyzdžiui, kalbam apie tai, kad dizelino arba benzino kaina priklausytų nuo jų energetinės vertės. Tai, nu, tai dizelinas, pavyzdžiui, energetinės, yra didesnės energetinės vertės negu benzinas, todėl jisai bus apmokestinamas labiau. Taigi, akivaizdu, kad maž, e, nėra didžiausia problema, yra mažiausias apmokestinimas arba energetinės vertės apmokestinimas. Tačiau jeigu mes apmokestinsime tikrai pagal energetinę vertę, tai e, benzino, pavyzdžiui, tokia kaina bus, o 17 procentų dizelino kaina bus didesnė. E, benzino kaina gali sumažėti, tačiau dizelino kaina padidės. Čia įkyla abejonių ir būtent dėl tų priežasčių. Mes turime ir kitų būdų, pavyzdžiui, e, išspręsti šį klausimą. E, Tačiau, e, bet kokiu atveju, e, komisija nori to siekti, bent jau didžioji dalis komisijos, e, nors iš esmės čia kolegialus sprendimas turi būti ir jeigu kas nors nepritars, tada bus nepriimtas toks sprendimas. Taigi, ačiū kolegos, ačiū pane komisijos nariai, tai iš tikrųjų buvo labai įdomios diskusijos, nes būtent mes. Uh, E, galėjome išgirsti konkrečius klausimus ir konkrečius atsakymus. Ir iš tiesų mes e, kalbėjome ne, ne dėl to, kad kalbėtume, bet e, sužinojome tam tikros informacijos. Ir ačiū Jums, komisijos, ponė komisijos nary, už išsamų pokalbį. Ja. Darf dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur nächsten zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Taigi, mėly kolegos, dabar persime prie kito darbo atvarkės punkto. Du 2020 metų ir vėlesnio laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetai. Mėly kolegos, mes norime e, tinkamai išnagrinėti ir kitus darbo atvarkės klausimus ir atsakingi kolegos tikrai turi teisę kalbėti, skaityti savo pranešimus ir būti išgirsti. Galbūt išeikite tie, kurie nori kalbėtis už durų. Ir dabar aš norėčiau kolegė, mm, kolegė Francisko e, Susan Wagner žodį. E, ponios ir ponai. Auch Mensch. Taigi, e, pranešėjus tikėm žodis. Muchas gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas ir komiteto kolegos turbūt žino, kad kai aš pamačiau, jog pateikta beveik 600 pakeitimų dėl mano pranešimo. Aš pagalvojau, kad tai tarsi bausmė man, kaip iš Dantės pragaro skyriaus iš dieviškosios komedijos. Tikrai nelengva man, kaip pranešėjai, buvo susidoroti su visais tais pakeitimais. Tačiau, skaitydamas tuos pakeitimus, aš suvokiau, jog man nusišypsojo dieviškoji malonė, nors iš pradžių tai atrodė tarsi dievo bausmė, tačiau po to paaiškėjo, kad pakeitimai tekstą patobulino praturtino, patikslino. Taigi, galų gale, man su tais pakeitimais buvo dirbti nesunku. Aš bandžiau suformuoluoti kompromisus, kurie tiktų daugumai. Aš kaip pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai toliau dirbsime su tais pakeitimais. Pakeitimai pabrėžia, kaip leitmotyvai pabrėžia vidaus energetikos vidaus rinkos sukūrimą ir energijos apsirūpinimo saugumą. Tuos klausimus galime nuolat pabrėžti. Europos energetikos situacija labai opi, pažeidžiama. Nemažai valstybių priklauso nuo vienintelio tiekėjo. Tas valstybės galima laikyti įkaitėmis. Jei norime išlaisvinti tas įkaitės, turime pasitelkti visus įmanomus ginklus ir priemonės. Pakeitimų autoriai, rodos, pritarė mano pasiūlymui, mano minčiai, kad energijos paklausą reikia atspindėti planuojant infrastruktūras ir kad infrastruktūras reikia apjungti. Infrastruktūras kurti ir jungti reikia ne todėl, kad tai būtų kažkoks savaiminis tikslas. Prieš tai reikia įvertinti tikrosius poreikius, tikrąją paklausą. Reikia įvertinti, kiek energijos galima būtų sutaupyti, pritaikius energijos efektyvumo principą. Energijos taupimo politika reikia derinti su mažesne paklausa. Savo pranešime aš tokią mintį pabrėžiu. Ir ta mintis pakartojama ir kai kuriuose pakeitimuose. Daug dėmesio skiriama atrankos kriterijams arba atrankos reikalavimams, pagal kuriuos būtų galima apibriežti įvairias energetikos infrastruktūras. Tai mums buvo svarbu nuo pat pradžių, šis klausimas buvo keliamas nuo pat diskusijų pradžios. Kokį kriterijų pritaikyti atrankai Ar tai turėtų būti kažkokie europiniai kriterijai, ar kažkokie kitokie kriterijai. Nuo to priklausytų energetikos politikos formulavimas. Kaip jau sakiau, pakeitimai man tinka, jie patikslina tekstą, pavyzdžiui, 24 ir 25 pranešimo punktus, kurie galbūt lyg tol atrodė netokie aiškus. Energetikos politikos tikslai yra aiškus, nes mes remiamės sutarties suformuotais tikslais. Aš turiu menį sutartį dėl ES veikimo. Visi energetikos pasiūlymai turi atitikti, neprieštarauti klimato politikai, aplinkosaugos politikai, transporto tinklų politikai. Žodžiu, turi dėrėti su kitomis politikos rytimis, pavyzdžiui, pramonės, elektrinio automobilių politika. Tokie bendrėjai kriterijai, o smulkesnius kriterijus rasite 25 paragrafe. Keliami tokie tikslai - naikinti energijos vadinamasias salas, siekti geresnio kaštų ir naudos santykio, mažinti tarp valstybinių tinklų, perdavimo tinklų užsikimšimus. Pakeitimai padėjo šias mintis išryškinti jas, formuluoti nuosekliau. <clears throat> Aš bandžiau tartis su įvairių pakeitimo autoriais. Toliau apie procedūras licencijas. Apie tai taip pat buvo diskutuojama nuo pat pradžių. Pagal kai kurios pakeitimus numatoma, kad komisija neturėtų vykdyti teisės aktų dubliavimo. Tuo tarpu kiti pakeitimai siūlo suteikti komisijai galės prižiūrėti valstybių narių institucijas, kad jos laikytųsi laiko terminų. Štai tokie pagrindiniai diskusijų klausimai. Laiko grafiko dėja valstybės narėse nesilaikoma. Tai aš žinau iš Ispanijos, iš Vokietijos patirties. Ispanijoje projektai yra užstrigę, o imkime Vokietijos padėtį projektus vykdomus Šiaurės jūroje arba Vokietijos rytuose. Planai stringa, nes nėra infrastruktūros, reikia pastatyti infrastruktūrą. Dėl to vėluoja visos nacionalinės sistemos patvirtinimas. Vadinasi, mums reikia kažkokio sprendimo. Ambicingiausias tikslas būtų viską suderinti su nacionalinė teisė, bet tam yra konstitucinių kliučių. Todėl verčiau rinktis kuklesnius tikslus ragintume komisiją įvesti tam tikrą ankstyvo įspėjimo alarmo sistemą. Taip pat reikia informacijos kampanijų piliečiams informuoti. Turime pabrėžti infrastruktūros svarbą. Turime pabrėžti, kad ji naudinga, svarbi piliečių gyvenimui. Žiniasklaidos priemonės, internetas turėtų būti pasitelktas informuojant piliečius, organizuojant viešas diskusijas. Jeigu nepatrauksime piliečių į savo pusę, infrastruktūros projektai nepajudės iš mirties taško. Prašom įsijungti mikrofoną. Dabar aptarsiu paskutinį finansavimo skyrių. pateikta pakeitimų apie tai, kaip nukreipti lėšas į konkrečius tikslus. Galbūt aš nepakankamai aiškiai pranešime pasisakau dėl struktūrinių fondų. Tai patikslinta pakeitimuose. Iš tiesų, struktūrinis fondas galima būtų panaudoti su sąlyga, kad išlaikysime sanglaudos politikos dvasę juos panaudodami. Taip pat aš visiškai pritariu pakeitimams, kurie skirti tam tikriems konkretiems regionams. Prioritetiniai koridoriai, taip juos vadina komisija. apibendrinsiu kolegos, darbas vyksta, mes dabar bandome apibendrinti pakeitimus. Ir tikiuosi, kad ir šiuo naujuoju etapu vyraus bendradarbiajimo dvasia, kaip likščiau. Ačiū, septyni žmonės dar nori pasisakyti. E, ir dabar kalbėkime ne ilgiau kaip dvi minutės.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 Man atrodo, kad e, jums pavyko parengti tokį gerą pranešimą dėl to, kad jūs daug dirbot. Peržiūrėjusi savo frakcijos kolegų pateiktus pakeitimus, pastebėjau, jog dėl daugybės dalykų mes sutarėme su pranešėju. Leiskite išsakyti kelias pastabas. Jei nekalbėsime apie projektų obligacijas ir apie anglės dvideginio mokestį ir apie tai, kiek tai yra, gali būti susijęs su infrastruktūros projektais, galime pasakyti, jog mano socialistų frakcijos kolegų pateiktus pakeitimus galima suskirstyti į tris grupės. Pirmieji, pirmoji grupė tai yra pakeitimai, kuriuose raginama decentralizuoti energijos teikimą ir skirti daugiau dėmesio energetiniam efektyvumui. Kartu juose nemažai dėmesio skiriama elektros energijos mobilumui, tai yra geresnė prieigai prie elektros skirstimo tinklų. Antras dalykas, daly, e, antra grupė tai yra pakeitimai, kur, kuriais raginama griežtai įgyvendinti trečiąjį energetikos paketą. Ir trečioji grupė tai yra e, pakeitimai, kuriuose kalbama apie būtinybę daugiau investuoti į infrastruktūros projektus. Aš tikiuosi, kad pranešėjas galės pritarti šiems pakeitimams ir kaip pranešėjas minėjo, mes tikrai sugebėsime susitarti dėl šio pranešimo. Thank you, Chair. Mes Karins. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad visą dėmesį turime skirti trims dalykams. Tai yra, kokie turėtų būti mūsų, kokie turėtų būti mūsų prioritetai, kur mes galėtume rasti finansavimą tam, kad sukurtume reikalingą infrastruktūrą pagal mūsų prioritetus ir kaip galima būtų supaprastinti leidimų išdavimo tvarką. 24 pastraipai, kuriuose kalbame apie prioritetus, yra pateikta apie šimtą pakeitimų. Ir iš esmės visose pakeitimuose kalbama daug maž apie tą patį. Tačiau aš manau, kad egzistuoja du prioritetai, kuriuos turime pabrėžti. Prioritetai, prioritetiniai projektai tai yra tokie projektai, kurių privatus investuotojai nenorės e, finansuoti, kadangi tie projektai, kurie bus pelningi komercinė prasme, ir taip susiras savo investuotojų. Ir būtent todėl mes turėtume investuoti į tuos projektus, kurie komercinė prasme nepasiteisina. Ir antras svarbus dalykas, aš manau, kad mes turime daugiau kalbėti apie tai, jog negalime priklausyti nuo vieno energijos e, e, šaltinio, ypač kai kalbame apie tas vadinamasis energetinės salas. Trečias dalykas e, - atsinaujinanti energetika. Šiek tiek prioritetai šioje srityje yra šiek tiek pernelik abstrakčiai apibriežti. Nes man atrodo, kad reikėtų labai konkrečiai tiesiog pasakyti, kad šiaurės jūros vėjo energijos panaudojimas būtų mūsų prioritetas finansavimas. Kolegos kalba apie tai, kad, kad finansavimas turėtų būti inovacinis. Aš nemanau, kad mums reikia kokio nors e, anglės e, dioksido mokesčio ar kokių nors kitų mokesčių. Aš manau, kad mums reikia, pavyzdžiui, tokių dalykų kaip projektų obligacijos. Ir manau iš tikrųjų, kad reikia užtikrinti, kad perkama tvarka ir būtų skubesnė. Mhm. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad mes turime siekti sustiprinti parlamento poziciją. Visa Europos svarbių projektų apibrėžimo kriterijai. Tai jie yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad ponas Wagner atsižvelgs į mano pakeitimus, kurie buvo pateikti 24 ir 25 straipsniams. Energija saugus tiekimas ir bendros energijos rinkos kūrimas turėtų būti mūsų prioritetai. Ir antras dalykas. Aš manau, kad 37 paragrafą reikia sustiprinti Reikia kalbėti apie tai, jog daugiau dėmesio reikia skirti projektų obligacijoms bei naujoms e, finansavimo priemonėms. Kadangi aš nebejoju, kad valstybės narės pačios niekuomet be tokios, tokių naujų finansavimo priemonių nesugebės investuoti, ne, finansuoti stambių energetinės infrastruktūros projektų. Dėkuoju, ponas Vidal Kvadras. E... Profesor Sosa, no es un castigo divino el hecho de que usted haya recibido. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai, kad yra pateikta tiek daug pakeitimų jūs pranešimui, ponė Vagneri, aš manau, kad e, tik tai paliūdė, kad jūsų pranešimas yra labai svarbus. Taigi mes dabar kalbame tai, kaip galima būtų patobulinti ir taip jau tobulą dokumentą. Prioritetai. Be abejo, yra tokių prioritetų, dėl kurių mes visi sutrėme. Ir tai ir sudaro jūsų pranešimo stuburą. Mums reikėtų gerų projektų atrankos kriterijų, remintis kuriais galėtume nubrėžti mūsų infrastruktūros plėtojimo politikos e, gairias. Be abejo, e, rinka turėtų skatinti infrastruktūros e, kūrimą. Tačiau mes neturėtume rinkai trukdyti O dažnai dėl teisės aktų atsiranda papildoma administracinė našta, papildomos taisyklės, kurios trukdo rinkai tinkamai atlikti savo funkcijas. Taigi turime stengtis nesukurti papildomos biurokratinės naštos. Toliau licencijavimo sistemos, leidimų išdavimai. Visi šie dalykai, visi šie procesai kartais būna labai ilgi ir investuotojai dėl to nenori išaldyti savo lėšų ir nenori investuoti į kokius nors projektus. Nepamirškime, jog Mes kalbame ne apie tai, jog valstybės narės galės savo norų pasirinkti ar dalyvauti kokiame nors infrastruktūros projekte ar ne. Ne, mes kalbame apie tai, kad mums būtina kurti bendrą infrastruktūrą ir bendrą energetikos rinką. Ir Europos komisija turi stebėti, kaip šiame procese dalyvauja valstybės narės. Be abejo, Europos komisija negali imtis visiškai neįsivaizduojamų priemonių. Valstybės narės ir jų vyriausybės neturėtų galvoti vien apie artėjančius rinkimus, nes tai visis, visiškai sužlugdytų mūsų politiką. Taigi dar kartą sveikinu pranešėją ir nebejoju, kad gavus visus šios pakeitimus mes galėsime dar labiau patobulinti ir taip jau labai gerą pranešimą. Dėkuoju, panė Pirmininkė. Frau Savila, it's your turn. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάγνερ, περάσατε το στρες. Κύριε Τσεβέλα. Ačiū, panė pirmininkė. Šitie mm, streso testai iš tikrųjų e, buvo išlaikyti. Šitas pranešimas yra tikrai e, pilnavertis ir tinkamas. Norėčiau pasveikinti šitą panę pranešėją. Ir mes kartu su pana Hanu Švopada, su kitomis kolegomis e, e, pateikėme pakeitimą dėl 28 punkto. Tai taigi mm, infrastruktūros, energetikos infrastruktūros e, turi būti tokios, kad jūs atsilaikytų prieš gamtos katastrofas, nes būtent su klimato kaita yra susijusios tam tikros gaivalinės nelaimės, miškų gaisrai, a, E, potviniai, žemės drebėjimai, kitos e, gaivalinės nelaimės. Ir būtų labai gerai, jeigu komisija atliktų e, streso mm, testus seniems energetikos infrastruktūros tinklams. Tai būtent uh, E, būtų atsižvelgta į, sakykime, į, į natūralią infrastruktūrą, tai, sakykime, yra, e, kad ir ta pati žemė, būtent e, landšafto struktūra, sakykime, jeigu tam tikrose aktyviose seisminėse zonose bandoma statyti tokią infrastruktūrą, tada reiktų atitikti tam tikrus kriterijus. Todėl mes turėtume pasirūpinti tuo, kad e, būtų vykdoma pavojų prevencija, kad nekiltų, pavyzdžiui, e, brandolinės katastrofos, tai pavyzdžiui, jeigu seisminės sezonas jau būtų pastatomas elektrinės, atominės elektrinės. Először is Sosa Wagner kollégám kitűnő munkát végzett, amihez gratulálok. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pana kolegą Wagnerį. E, ir mes turėtume suprasti, kad čia vis dėlto šitas pranešimas yra labai svarbus nes e, būtent šiuo metu, būtent e, energetikos infrastruktūrai yra keliami didžiausi reikalavimai. Mums nėra nesvarbu, kokia yra e, energijos infrastruktūra. Čia konkuruoja valstybės narės tarpusavėje. Jos būtent turi modernizuoti, atnaujinti savo infrastruktūrą. Mes turime atsižvelgti taip pat į valstybės narės, kurios yra priklausomos nuo vieno energijos šaltinio. Čia pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad labiausiai priklausomi nuo vieno šaltinio yra mm, vidurio centrinės Europos valstybės narės. Ir būtų labai svarbu, jeigu būtų tokia infrastruktūra ir tiek tie tinklai, kurie sujungti šiaurę su pietumis. Čia būtent tokie tinklai yra svarbus ir pabrėžiant solidarumą tarp valstybių narių. Svarbus klausimas yra ir energijos efektyvumą. E, Europos Sąjunga yra priklausoma nuo išorės energijos tiekėjų, todėl mes turime kuo efektyviau ir kuo taupiau naudoti tą gaunamą energiją. E, aš manau, kad nepakankamai yra atsižvelgta į dujų infrastruktūrą, į dujų vamzdynus ir pateikiau čia atitinkamus pakeitimus. E, dėl ketvi, dar kitas dalykas, ketvirtas priedas čia turėtų jums padėti, kalbant apie e, dujų vamzdynus. Čia aš manau, tai patobuliname tai pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų e, šalinis pranešėjas Žanik Žadu e, atsiprašo, kad negali dalyvauti šiame posėdėje, nes dabar dalyvauja kaip tik tai INTA koordinatorių posėdėje. Tačiau paprašė manęs pranešėjui E, perduoti šios žodžius, kad būtent dėkoja už puikų bendradarbiavimą ir pateikia e, e, tokius komentarus. Tai būtent aš užsiminsiu apie kelis aspektus. Visų pirma, mums kyla mm, tam tikrų abejonių, ponė Vagneri, kad, pavyzdžiui, skalūnų dujos arba uh, anglies dvideginio sugavimo ir laikymo sistemos e, yra teisingos e, strategijos ateičiai. Antra, e, būtų labai gerai, nepadaryti tos klaidos. Tai būtent nustatyti didžiulį sąrašą įvairiausių kriterijų, kurie nebūtų priimti geriausiai. Todėl mes turime nustatyti tik tam tikrus esminius kriterijus. Dar vienas dalykas, mm, e, jūs patikite pasiūlymą, kuris yra labai tinkamas mums, tai yra e, būtent nustatyti struktūrų hierarchiją. Tai reiškia nustatyti prioritetus, kad būtent būtų įvertinta, kokia infrastruktūra yra geriausia ir, sakykime, remiantis į prioritetais būtų statoma arba plečiama arba atnaujinama tam tikra infrastruktūra. Tai būtų labai malonu, jeigu atšvelgtumėte šios e, pakeitimus. E, ačiū, ponė Kavarija. E, have... Dėkuoju, pirmininkė, jau daug kas buvo pasakyta ir aš daugam pritariu. Tiesiog norėčiau pasveikinti pranešėją, profesorių Sosą Wagner, parengus šį pranešimą. Uh, ir užsakyti dvi pastabas, kurios yra susijusios su mano pateiktais e, pakeitimais. Pirmoji pastaba yra tai, kad labai svarbu yra naudoti e, labai svarbu yra e, naudoti pirienų pusęsalio galimybės saugoti ir kaupti suskistintas dujas. Tai labai sustiprintų e, saugaus tiekimo šiaurės pietų ašį. Ir antras dalykas, aš pateikiau pakeitimą, kuriame kalbama apie tai, kad salų energetinė infrastruktūra turi savo ypatumų. ES yra nemažai salų, ir šioms saloms reikia ypatingos energetinės infrastruktūros. Todėl aš kartu su kolegomis pateikiau pakeitimus, kuriuose atkreipiamas dėmesys į uh, salų poreikius. Dėkuoju. Frau Figuero. Obrigada, senhor presidente. Eh, também considero que. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat manau, jog e, tai, kad yra pateikta tiek daug pakeitimų, dar kartą parodo, jog šis, e, prane, šiame pranešime gvildenami klausimai, kurie rūpi daugam. Kalbame apie labai svarbę infrastruktūrą, nuo kurios priklausys mūsų ūkio gebėjimas aukti. Todėl aš pateikiau kelis pakeitimus, kuriais siekiama yra atkreipti dėmesį į tokius dalykus kaip energetinis efektyvumas, saugus energijos tiekimas ir griežtesnė valstybės kontrolė, kurios reikėtų šiam sektoriui. Mums reikia didelių investicijų į energetinę infrastruktūrą. Tik taip mes galėsime sumažinti energijos deficitą bei nebepriklausyti nuo vieno energijos tiekėjo. Tačiau investuodami į tokią infrastruktūrą turime taip pat stiprinti valstybės kontrolę, kai kuriuose valstybėse narėse, bent jau tose šalise, kur situacija energetikos sektorioje yra kiek sudėtingesnė nei kitur. Savo pakeitimuose aš taip pat kalbu ir apie atominės elektrinės. Kalbu apie tai, jog turime pasimokyti iš sukauptos patirties ir nestatyti atominių elektrinių aktyviose seisminėse zonose. Tai yra itin aktualu po to, kas įvyko Japonijoje. Galima būtų ir dar labiau pasvarstyti apie tai, ar nevertėtų iš tikrųjų vertinti visų rizikos veiksnių, kai yra ta, kuriama infrastruktūra. Ir manau, kad e, būtent vyriausybės turėtų rūpintis tuo, kad būtų įvertinta visa galima rizika, kai yra gyvendinami stambus infrastruktūros projektai. Nes privačios įmonės vargu ir iš tikrųjų rūpinsis šiais e, rizika, jei tai bus komer komercinė prasme gyvybingas projektas. Uh, Ačiū, dabar su žodį e, komisijai. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju. Pirmiausia, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Sosa Wagner už šį pranešimą, kuris mūsų galva yra puikus ir dėkojame jiems už bendradarbiavimą su mumis ir dialogą, kuris yra naudingas e, ir mums, ir e, jums. Du dalykus noriu pasakyti, ponai pirmininkė. Pirmiausia, Galiu tik tikėtis, kad e, ponas Sos, Sosa Wagner e, aiškiau išdėstys kai kuriuos pakeitimus. Mes e, visi sutrėme dėl prioritetinių koridorių ir dabar mums reikia apibriežti, kaip galima būtų atrinkti konkrečius projektus kriterijai galėtų būti tokie kaip rinkos integravimas, saugus energijos tiekimas, arba kaip minėjo ponas Karins, da, a, nepriklausomumo nuo vien a, tai energijos šaltinių diversifikavimo a, kriterijai. Visi šie kriterijai yra geri, tačiau reikėtų vengti tokių pakeitimų, kuriuose kalbama apie konkrečius projektus nes taip mes pateksime į tuos pačius pastus, kuriuose atsidūrėme praeitą kartą, kai buvo rengiamas panašus pranešimas. Taigi, at, labai sargiai parengite pranešimus, kuriuose kalbama apie projektų atrankos kriterijus. Ir antras dalykas. Džiaugiamės, kad ponas Sosa Wagner atkreipė dėmesį, kad atrenkant projektus labai svarbu yra uh, užtikrinti bendradarbiavimą tarp uh, dalyvaujančių šalių. Uh, Mes matėme, kad šis bendradarbiavimas aukščiausių lygių yra labai svarbus, kai buvo atrenkami projektai šiaur, Šiaurės uh, jūroje ir uh, stiprinant pietų ir šiaurės energijos ašį. Taigi, aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad jūs uh, iš esmės uh, sutrėti dėl to, jog reikėtų geriau uh, derinti ir dar labiau supaprastinti licencijavimo tvarką kad reikėtų uh, parengti vieno langelio sistemą. Tai iš esmės atitinka komisijos pasiūlymą. Ir paskutinė pastaba yra susijusi su reglamentavimu ir finansavimu. Mes džiaugiamės, kad daug kas iš jūsų kalbėjo apie rinkos svarbą ir apie tai, kad mūsų sukurti e, instrumentai, sukurtos priemonės pagal vidaus rinkos e, dokumentų paketą yra naudingos. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsim nemažai ką inves, e, finansuoti pasinaudodami šiomis priemonėmis. Tačiau suprantame, kad ne viskas yra tobulą rinkoje ir reikėtų padėti taisyti obligacijos yra geras dalykas, tačiau projektų obligacijos ne visuomet gali patenkinti e, visus finansavimo poreikius. Jeigu iškyla problema su e, turtų tai tuomet jūs nenorite jokių obligacijų, tai įmonės paprastai tuomet nori tiesiog gauti subsidiją. Ir mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokių subsidijų suteikimas taip pat gali būti gera skatinamoji priemonė. Ypač tais atvejais, kai bendrovė susiduria su likvidumo problemomis gyvendinant kai kuriuos projektus. Ir manau, kad uh, Reikėtų pranešime taip pat pasakyti, kad finansavimas turėtų būti pritaikytas prie kiekvienos projekte dalyvaujančios bendrovės poreikių. Ir dėkoju šį pranešimą. Muy brevemente, señor presidente, para agradecer a todas las personas. Aš pirmininkė trumpai norėčiau padėkoti visiems, kurie diskutavo. Dėkoju kolegams už pasiūlymus ir dėkoju komisijos atstovui. Dantės dieviškąją komediją aš minėjau. Ir ten sakoma, kad įžengdamas čia pamirški viltį, bet aš vilties nepametu ir kaip tik turiu labai daug vilties, kad mes dirbsime gerai. 26 gegužės mes šitą klausimą svarstysime toliau. Small Business Act. O dabar perinu prie kitą darbotvarkės punktą dėl uh, būtent smulkio verslo akto Europoje apžvalgos ir čia dabar iš karto sutikiu žodį kolegams. Really of... Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi tuo, kad komisijos peržiūroje yra daug gerų pasiūlymų, kaip pagerinti uh, mažų įmonių aktą ir pagerinti mažų įmonių padėtį krizės sąlygomis. Likščiol mums pavyko plėtoti konstruktyvų dialogą su kitomis partijomis parlamente. Strasbūrė EPP surengė susitikimą su, su, su komisijos atstovu Krespo ir mes aptarėme mažų įmonių aktą. Mes sėkmingai diskutavome apie peržiūrą, apie tai, kaip konkrečiai pagerinti verslo sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš parengiau pastapas dėl rezoliucijos ir jums išsiunčiau. Pats laikas imtis konkrečių veiksmų, užteks kalbėti. Mes turime konkrečiai pagerinti verslo aplinką mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš džiaugiuosi tuo, kad trys klausimai komisijos peržiūroje išryškinami. Pirma, mažinti biurokratinės kliūtis, didinti prieigą prie finansavimo ir prie rinkos. Iš tiesų galima būtų gerokai supaprastinti reglamentavimo aplinką toms įmonėms. Pritariu tokiam principui. Valstybės narės neturėtų dubliuoti reikalavimų dėl informacijos. Įmonės turėtų pateikti informaciją tik tai vieną kartą. Komisija turėtų skatinti, mažinti administracinę naštą valstybėse. Ne visos valstybės yra nustačiusios tam tikslus ir reikia politinės valios. Dėl prieigos mes turime užtikrinti įvairius finansavimo būdus. Tai ir turto kapitalas, ir paskolos. Mes taip pat turime užtikrinti mažų vidutinių įmonių prieigą prie viešųjų pirkimų. Mes turime joms patarti, kaip dalyvauti viešuose konkursuose turėtų būti nustatytas tam tikras dalyvavimo slengstis. Jeigu ta riba padidinama, tai neturėtų būti taikomas ES viešųjų pirkimų taisyklės. Taip pat turėtų būti viešosios pirkimuose numatyta mažiau biurokratinių kliūčių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes turėtume užtikrinti, kad e, tos įmonės gautų informaciją apie konkursus, apie sutartis, dėl kurių jos gali kandidatuoti. Taip pat turėtume užtikrinti jų dalyvavimą tarp valstybinėse viešosiuose pirkimuose. Man kelia šio kitokį nerimą pats apibrėžimas, kas yra mažos ir vidinės įmonės. 99,8 procentai Europos įmonių papuola į tą apibrėžtį. Jeigu pakeistume apibrėžtį, tai dar sunkiau būtų skirti finansinę paramą mikro įmonėms ir savokos apibriešties pakeitimas prieštarautų mažų įmonių aktui. Ačiū, aš noriu dabar steigti žodį ponė Hersok, ar jūs esate pasirengus kalbėti? Ar jūs norėtumėte išeiti, galbūt padiskutuoti įdomesnėmis temomis? Ne, mane Šitas klausimas iš tiesų domina. Aš tiesiog buvau pasitraukusi pasitarti. Na, aš neprisistatinėsiu, manau, jūs mane pažįstat. Iš ties labai svarbu, kad komisija parengė naują dokumentą. Nes šis naujos kadencijos parlamentas dar neturėjo progos pasisakyti apie smulkaus verslo sritį. Pats laikas apie tai kalbėti prieš daugiametį finansinį planą, nes mes turime rasti sąsąją tarp mažų ir vidutinių įmonių ir kitų sričių. Labai gerai, kad ponas Tajani ir jo darbuotojai rimtai tą klausimą įvertino ir prieš šešias savaitės mes susitikome su naujoju pareigūnu atsakingu už mažas įmonės. Jei įvertintume pastarųjų penkerių metų pasiekimus, tai mažos įmonės prie to labai prisidėjo Europoje. O mes Europos parlamente dedame visas pastangas, kad ir ateityje ta tendencija nenutrūktų. Mūsų parlamentas visiškai teisingai suteikia šiam klausimui politinę paramą. 116 parlamento narių pasirašė atitinkamą dokumentą už mažų ir vidutinių įmonių gyvenimą. Gyvavimą, atsiprašau. Be to, kiekviena politikos sritis, politikos dokumentas turėtų būti susijęs su strategija 2020. Nes kitai pramiegosime gyvenimo datas. Europoje turime 23 milijonus mažų įmonių. Tu trečdaliai darbuotojų dirba mažoms įmonėms, vidutinėms įmonėms. Be jų jokios strategijos mes neįgyvendinsime. Būtent per tas įmonės, per jų darbuotojus mes pasieksime strategijos 2020 tikslų. Penki tikslai yra labai svarbus ir aš norėčiau, kad jie būtų paminėti mažų įmonių akte. Klausimas toks. Ką turėtume atlikti, ir kaip turėtume keistis darbų tarp valstybių narių ir Europos institucijų tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai, švietimas, klimato kaita, kova su skurdu, užimtumo skatinimas, mažų ir vidutinių įmonių klestėjimas. Manau, galima teikti, kad vidaus rinkos potencialas yra milžiniškas, bet neišnaudotas. Vadinasi, mes turime uh, toliau atskleisti vidaus rinkos galimybės mažoms vidutinėms įmonėms. Tos įmonės turbūt sunkiausiai daugiausia pralošia viešųjų pirkimų rinkoje, nes ne visada su jomis elgiamasi teisingai. Todėl mes turime priversti valstybių vyriausybės ir savivaldybės pakeisti poziciją, kad ir mažos bei vidinės įmonės galėtų konkuruoti viešuose pirkimuose. Jei kalbėtume su tų įmonių atstovais, jie aiškiai pasakytų, jog vis dar trūksta prieigos prie finansavimo. Vadinasi, turime keisti tą situaciją. Trūksta prieigos ne tik prie finansų, bet ir prie žinių. reikia žengti žingsnius siekiant pažangos toje srityje, taip pat siekti inovacijų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mažų įmonių akte reikėtų paminėti trūkumus. Tai yra tam tikra lyčių spraga reikėtų siekti didesnį Europos moterų dalyvavimo šioje srityje. Tikrai nėra jokių priežasčių, kodėl turėtų būti kitaip. Mūsų komitetas visomis išgalėmis rems komisijos pastangas skatinti mažų ir vidutinių įmonių klėstėjimą. žmogiškųjų, finansinių, institucinių resursų. Kitaip mes neužtikrinsime toms įmonėms. Reikia pasitelkti mokslinių tyrimų, inovacijų priemonės, kad išsaugotumėme mažų ir vidutinių įmonių gyvavimą. Jeigu šių priemonių atsisakysime, tai turėsime susitaikyti su vis didesniu piliečių skeptiškumu ES atžvilgiu. Vadinasi, šių priemonių negalime atsisakyti, taupyti negalime. Atvirkščiai turime didinti tempą, įtraukti mažas ir vidutinės įmonės į Europos bendrą vidaus rinką. Ačiū. Dabar e, Kolega, kolega Džiuks, sutikime žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad mes e, čia dabar svarstame labai svarbę Europos komisijos iniciatyvą. Ir tai, ką pasakė kolega Pensinas, iš tiesų tai ir patvirtinta šią pradinę prielaidą. Žinoma, Mes ilgus metus kalbame apie administracinius suvaržymus, apie biurokratinę naštą, steigiant įmonės arba teikiant finansinės ataskaitas arba tvarkant buhalteriją. Tai yra skirtinga biurokratinė našta skirtingose valstybėse narėse. Ir, pavyzdžiui, čia buvo minimas mikro įmonės, kažkokiamis problemomis jie susiduria. Tačiau šiuo metu, ką mes matome, ir kas buvo pasakyta ir mūsų komitete per viešosius e, klausimus, tai yra faktas, kad e, atėjus ekonominiai kriziai mažos vidutinėms įmonėms pasidarė sunkiau gauti išorės kapitalą. Vadinasi, tos įmonės sunkiau gali gauti kreditus E, o ir lėšos e, ES e, teikiamos per įvairius inovacijų fondus, jos irgi nėra beribės. Iš esmės reikia atsižvelgti į tą atvejį, kad pavyzdžiui, didieji bankai net nelaiko mažai vidutinių įmonių tinkamais verslo partneriais. Čia tos įmonės gali gauti kreditus, jeigu apskritai gali gauti tik iš mažesnių bankų. Ir tokiu atveju sąlygos vystyti verslą yra pakankamai sudėtingos. Ir mes sužinome apie šias problemas kaip ES piliečių išrinkti atstovai. Ir tai yra laikoma mažųjų ir vidutinių įmonių e, tiesiog nesažininga konkurencija, konkuruojant su didžiosiamis įmonėmis, nes joms e, yra sudaroma žymiai palankesnės sąlygos gauti ir kreditus ir veikti. E, pakankamai dažnai mažos vidinės įmonės yra e, subrangovai įvairių didžiųjų įmonių ir kyla problemų atsiskaitant, pavyzdžiui, E, kai sulaikomas lėšos, pavyzdžiui, generalinis rangovas e, subrangovai laiku neišmoka e, tam tikros pinigų sumos ir mažoji ar vidutinė įmonė bankrutuoja. Tas pats yra ir viešųjų pirkimų srityje. Čia mažos vidutinės įmonės praktiškai yra įspraustos į kampą. Nes jos negauna tinkamų garantijų E, nes tokia įmonė iš esmės negali įrodyti, kad ji sugebės įgyvendinti e, tam tikrą projektą, e, skelbiant kokį nors viešai konkursą. Žinoma, tos problemos gali būti skirtingos įvairiose valstybėse narėse, tačiau aš manau, kad dėl to bendra tendencija aiški. Tos mažos vietinės įmonės susiduria su sunkumais visoje Europos Sąjungoje. Ir todėl joms neturėtų būti keliami vietos lygmenių atitinkami reikalavimai. E, būtent kurie yra keliami e, Europos lygių skelbiant konkursus. Taigi būtent neturėtų būti nustatomas tam, tikra, tam e, tikros sąlygos, griežtos sąlygos. Čia turėtų būti žiūrima, kad vis dėlto viešiai pirkimai būtų vykdomi skaidriai, kad tuo e, vietos ir regioninių lygmenių e, būtų tinkamai administruojama tie e, viešiai pirkimai. Nes kitu atveju mažos ir vidinės įmonės praras savo pozicijas didžiųjų įmonių naudai. E, aš manau, kad vis dėlto reikia remti mažas vidutinės įmonės, kurios ypač užima tam tikras uh, nišas. Pavyzdžiui, uh, turi būti skatinamas uh, tam tikras amato mokymasis, uh, kad būtų lavinami jauni žmonės ir galėtų imtis uh, atitinkamų profesijų arba amatų. Tai būtent mes turime išsaugoti tam tikras profesijas Europos Sąjungoje. Taigi, ačiū. Ir aš norėčiau pateikti nedidelę pastabą diskusijai. Čia kalbant apie e, e, mažų vidutinių įmonių svarbą ir apie dabartinių rezultatų, kurios pasiekia mažos vidutinės įmonės ir jų veiklos reglamentavimas, vertinimas. Tai iš tikrųjų tie rezultatai nėra teigiami. Taigi mes, e, kągi mes turėtume iš esmės konkrečiai nuveikti. Mums reikia konkrečių priemonių nes mes kitaip negalėsime padėti mažos vidutinėms įmonėms. Aš norėčiau atkreipdėmės į tai, kad mes plenariam posėdėje, gegužės pabaigoje, plenariam posėdėje balsuosime dėl rezoliucijos, būtent, kad šitas klausimas politiškai būtų irgi iškeltas visuomeniai. Taigi, taip tarsime plenariniam posėdėje. Dabar mes baigėme savo darbo atvarkę ir pasimatysime rytoj.